E, labas vak... E, Labą dieną, gerbiami kolegos. Pereiname prie 16 mūsų darbo tvarkės punkto. Mm, tai yra keitimasis nuomonėmis su ponu Karelu Švartenbergu, Čekijos Respublikos užsienio reikalų ministru. Čekija, kaip žinote, dabar pirmininkauja ES taryboje. Nuoširdžiai sveikinu jį mūsų komitete jis yra pirmas kartas, o, o parlamente jau yra antrą kartą, nes e, ponas užsienio reikalų ministras e, lankėsi plenarinėje sesijoje Strasbūrė. Mes džiaugiamės e, galėdami bendradarbiauti su, su jumis. Mūsų komiteto delegacija jau buvo parengiamame vizite Prahoje. Taip pat norėčiau pristatyti ir Čekijos Respublikos užsienio reikalų viceministrą, poną Janą Kohort, kuris kitą savaitę dalyvaus dialogę su mūsų komitetu. Taip pat sveikinu Čekijos senatorius, pona Liudek Ček Čevčik, Europos Sąjungos reikalų komiteto pirmininką ir dar du kolegas senatorius. E, gerbiamas ministrė, žinome, kad Čekija nustatė labai ambicingus uždavinius pirmininkavimo ES taryboje ir kaip rodo kartais patirtis gyvenimas e, kartais būna dar ambicingesnis, dar įvairiapusiškesnis. Jūsų nustatyti tikslai labai svarbus mūsų komitetui, kadangi yra susijęs su rytų partnerystė, su transatlantiniais santykiais, su energetika, e, saugumu, e, energetiniu saugumu. Aš čia meniu tik tai dalį e, Čekijos pirmininkavimo prioritetų. Per pastarąsias keletą savaičių vyko nauji įvykiai. Pirmiausia, turiu galvoje ir ES rytinę politiką, ir kaiminystės politiką. Taip pat ir vyko daug tokių emocingų dalykų susijusių su energetikos saugumo sritimi. Jūs taip pat e, žinome, e, kad lankėtės gazos ruožė ir vidurio rytuose. Tai taip pat yra labai svarbi mūsų komitetui sritis Ukrainos ir Rusijos dujų e, dujų, nesutarimai dėl dujų tiekimo taip pat yra labai svarbus klausimai. Mes linkime jum ko geriausios sėkmės, vedant Europos Sąjungą per šeš, šešis mėnesius. Kiek galėsime, padėsime jums e, savo ruoštų. Tikimės, kad informuosite Europos parlamentą apie tai, E, ką veiksite, dėl to jau buvo sutarta, kai mes lankėmės Prahoje. Taigi, ponia Švarcenberg, sveikinu Jūs ir suteikiu žodį Jums. Dėkui. Dėkui, ponė pirmininkė, kad pakvietėte į savo komiteto posėdį. Jūsų komitetas ir jo veikla yra labai svarbus ir Mes tikimės, kad greitai visos šalis ratifikuos Lisabono sutartį ir šio komiteto svarba yra iš tiesų didelė. Mes dabar pirmininkaujame Europos Sąjungos taryboje ir manome, kad mums labai svarbu yra mm, lankytis parlamente, atsakyti į parlamentarų e, klausimus. Ir iš tiesų, manau, kad dirbdami kartu neti, netitrūksime nuo realybės. Čekijos pirmininkavimas prasidėjo įvykių e, lavina ir tie įvykiai buvo didelis iššūkis, reikalavo greito sprendimo. Galbūt ne viską pavyko greitai išspręsti, kaip kad mes norėjome. Mes dar esame gan jauna ES narė ir pirmą kartą pirmininkaujame. Aš tikiuosi, kad mes e, susidorosime su visais iššūkiais. Kalbant apie gazos ruožą, e, mūsų prioritetas šiuo metu yra sustiprinti tą pasiektą ugnies nutraukimą, pasiektas paliaubas ir siekti, kad problemos būtų sprendžiamos politiniu būdu. Klausimas yra labai sudėtingas, tos problemos yra uh, Mm, ilgalaikės, jos vėl iškyla į paviršių. Ir mum reikia, kad prezidentas Abasas e, ir, ir teisėta Palestinos vyriausybė mm, kuo daugiau dalyvautų šiame procese. Geriausia viltis geriausias sprendimas būtų dviejų valstybių sprendimas siekiant taikos, bet aišku, kad mes mm, bandome šiame procese dalyvauti su tarptautiniais partneriais ir norime, kad Palestinos susitaikymo procese būtų pasiekta apčiuopiamų rezultatų. Mes galime tik padėti bet turime visuomet suprasti, kad pagrindinį sprendimą turėtų priimti tos dvi šalis. Kai mes tikimės, kad dabar tokia situacija yra nestabili, tačiau tikimės, kad Izraelis jau pasiekė savo tikslų ir dabar e, taip pat ir Hamasas bus pasirengęs nutraukti mm, karinius veiksmus iš savo pusės. Europos Sąjungos trojka, e, e trejato delegacija atvykusi į, į gazos ruožą, iškart bandė pasižiūrėti, kaip teikiama humanitarinė pagalba. E, Pirmininkaujantį šalis e, paskelbė dvi deklaracijas ir ruošė darbo tvarkę, ateinančių posėdžių darbo tvarkę. mes e, kalbant apie paliaubas, bandėme, kad būtų užtikrintas ir e, tam tikras saugumas Izraeliui ir, ir buvo kalbama taip pat apie tokios įmanomos Palestinos e, valstybės E, klausimus. E, Čekijos užsienio reikalų ministerijos trys stebėtojai išvyko į Gazą, e, į Gazo sektorių, kur jie sukontaktuos su visomis nevyriaus, ten esančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis tarptautinių organizacijų atstovais ir pateiks visą informaciją mums ir tikiuosi, kad mes greitai žinosime viską, ko reikia gazos sektoriuje. Ko mes norime? Mes norime, kad tarptautinė kontrolė veiktų gerai, kad nebūtų ginklų kontrabandos į gazą, tai galėtų būti mm, tam tikras E, kontrolės operacijos ir, ir tam tikrų operacijų iš e, jūros organizavimas, taip pat dabartinės blokados panaikinimas. The EU is examining Na ir gali būti, kad mūsų misija bus išplėsta ir bus įtraukti ir kiti postai. Taip pat laipsniškas susitaikymas. Ir ES turėtų tęsti veiklą tam, kad būtų priimtas sprendimas su Hamas, dviejų valstybių sprendimas. Kitas svarbus uždavinys, kurio ėmėmės iš pat pradžių tai yra problema susijusi su energetiniu saugumu. Norėčiau priminti, kad Čekija pirmininkaujantis šalis, tai yra dar prieš savo pirmininkavimą ir dabar jau mūsų pirmininkavimo metu siekia bendros Europos energetinės politikos primiktinai manome, kad jos reikia. Ir jeigu šią problemą ignoruosime, tai valstybėms narėms ir gyventojams iškilps daug problemų, kaip tai parodė pastarosios savaitės. Taigi energetinė sauga yra vienas iš mūsų prioritetų. Taigi mes tikrai dėsime visas pastangas, kad būtų priimami tinkami sprendimai. Na ir dar nebuvo primtas sutarimas tarp Rusijos ir uh, Ukrainos dėl dujų tiekimo pagal rinkos kainas. Mūsų ministras pirmininkas Topolanikas tikrai dėjo daug pastangų ir tikrai atrodo problemos dėl tiekimo buvo išspręstas, e, dujos jau teikiamas ir jau pasiekė Slovakiją. Taigi mes pasimokėme štai ko. Tai yra, kad Rusija ir Ukraina nėra patikimi tiekėjai. Todėl Europa privalo pagalvoti apie alternatyvius energijos šaltinius ir tiekimo kelius. Ir todėl šiame kontekste Nabuko projektas įgauna vis daugiau svarbos. Mes pasimokėme ir kitų dalykų energetikos srityje Europai nebus lengva ne, vykdyti privatizavimą, nes energetinės infrastruktūros nuostabos nuos, nu, nusavybės kainos susijusios ir su trečiosiomis šalimis ir su atitinkamomis rinkomis. Todėl privalome pasirūpinti, kad infrastruktūra nepatektų į įmonių rankas, kurios nesugeba tinkamai jos valdyti ir taip pat reikia pasirūpinti, kad infrastruktūros ir įmonių veiklos neįtakotų atitinkamos valstybės. Taigi energetikos saugumas yra vienas iš prioritetinių dalykų Europoje. Aišku, visi norime tęsti dialogą su Rusija, nes tai atitinka visų mūsų interesai, tai skaitant ir pačią Rusiją. Tai yra mums visiems svarbu, kad vyktų su Rusija intensyvus ir esminis dialogas. Todėl mūsų pirmininkavimo metu e, ketiname tęsti <clears throat> tas, e, t, tą dialogą, kurio, dėl kurio buvo pasiekta pažangos jau anksčiau. Vienas iš mūsų tikslų taip pat yra ir kaiminystės, poli, kaiminystės politika bei rytiniai kaimynai, tai yra bendradarbiavimas su kaimynas rytuose. Ir čia mums reikalinga suderinta nuosekli politika šių valstybių atžvilgių. Pasiūlymai dėl rytų partnerystės yra reikalingi ne tik tais tam, kad mūsų santykiai su šiomis šalimis pagerėtų, bet tam, kad ir gyventojų tose šalise gyvenimo lygis pagerėtų. Ir svarbiausia atkreipti dėmesį keturias pagrindinės rytis. Pirmiausia, reikia pripažinti, kad kol kas rytiniai partnerystiai uh, visi kol kas pritarė, visos 27 valstybės narės, o taip pat ir šešios rytinės kaiminės šiai politikai pritarė. E, dabartinėje finansinėje perspektyvoje šios politikos vykdymas būtų neutralus biudžeto požiūriu, nes atrodo, nėra būtinybės didyti lėšas skirtas šiai partnerystiai. Ir jeigu mes jau tikrai galvotume apie kaštus, tai šios politikos atsisakymas būtų tikrai brangesnis negu jos vykdymas ir ši partnerystė papildytų e, jau egzistuojančius regioninės politikos projektus. Ir tai yra be kita ko pigus narystės pakaitalas. Tad tokiu būdu mes galėtume į visą regioną nešti daugiau gerovės ir stabilumo. Kitas svarbus klausimas, kuriame reikia pasiekti pažangos, tai Europos um, iniciatyvos Vakarų Balkanuose. Na, kol atrodo dabar baigėsi asociacijos procesas ir Europos Sąjunga artėja prie Vakarų Balkano šalių. Tai yra mūsų vienas iš prioritetų vakarų užsienio politikos srityje. Ir nežiūrint visų kitų skubių skubiai spręsnių klausimų, tai yra išlieka vienas iš mūsų prioritetų. Jau ir praeitėje Europos Sąjunga nekarta pakartojo, kad Vakarų Balkanų šalis turi europinę perspektyvą. Čekija kaip pirmininkaujantė šalis ketina siekti tolimesnės pažangos šioje srityje. Ir tai ketinama daryti, priartindami Vakarų Balkanų šalis prie, vals, prie Europos Sąjungos o taip pat priartinant juos ir prie kandidatų statuso. Ir manome, kad po to, kai Montenegro pateikė prašymą narystai 2008 metų rugsėjo mėnesį, kitos šalis greitai pasieks jos pavyzdžių, dar pirmininkaujant Čekijai. Taigi mes dėsime pastangas, kad gavus šias paraiškas narystiai būtų taikomos visos tinkamos procedūros, o komisija pasitelkus ekspertus įvertintų šių šalių pasirengimą, o taip pat ir jų vykdomų reformų kokybę. Taip pat, kaip pirmininkaujantis šalis, mes ketiname tęsti paramą tam, kad Kosove būtų stiprinamas stabilizavimas bei ekonominė raida ir jūs, pažiūrėjau, tai galima daryti per EULEX misiją. Aš manau, kad Kosovas nusipelno didelio ES dėmesio. Ir šiame kontekste e, svarbu įnašą įneš Europos komisijos atliktas tyrimas, kurio metu buvo bandoma išsiaiškinti stabilumo instrumento poveikį Kosovui. Taip pat turime galvoti apie galimas problemas Kosove, o taip pat ir aplinkinėse šalise, po, kurios gali kilti dėl ekonominės krizės Europoje. Ir bijau, kad e, ekonominė krizė gali skaudžiai atsiliepti e, šaliai, kurioje jau dabar nedarbas siekia 60 procentų. Tarp Atlantiniai santykiai. Manome, kad ES ir JAV yra labai svarbus partneriai pasaulyje, kurie yra e, kurie turi bendrų interesų ir yra sąjungininkai. Todėl mūsų pagrindinis tikslas būtų uh, geri santykiai tarp ES ir naujos JAF administracijos. Ir turint galvoje uh, strateginę ES ir JAF partnerystės svarbą, mes, nustatydami bendrą tvarkaraštį, atliktume svarbę užduotį. Na, e, ketiname apsirūpinti apsilankyti Vašingtone vasario pradžioje, tam, kad galėtume pristatyti savo pirmininkavimo planus. Na, mes susitiksime su Senato, Kongreso nariais, nacionalinės saugos komiteto e, tarybos nariais, o taip pat ir su nauja užsienio reikalų ministrė. Taip pat Barakas Obama ketina atvykti Europą. E, pažymėti 60-ąjį NATO jubiliejų. Ir mes e, pasirūpinsime, kad tie tradiciniai JAV ES e, susitikimai įvyktų ir JAV Vašingtone mūsų pirmininkamo pabaigoje. 2007 metų JAV ES viršūnis susitikimas įtakojo, kad buvo sukurtas nuos bendradarbiavimo mechanizmas ir nauja saugos taryba. Taigi, mes tęsime bendradarbiavimą su nauju JAV prezidentu, kuris e, ketina tęsti nemažai bendrų projektų. Vidutinėme laikotarpyje mes planuojame įvairias veiklas. Na, aišku, transatlantinė partnerystė nereiškia vien tik santykių su JAV, bet ir su Kanada, su kuria turime daug bendrų interesų. Ypač pažymėčiau čia ekonominę sritį. Dėkoju už tai, kad manęs išklausėte. Ačiū. Mr. Hoffman has built several rounds. Uh, Dėkoju, ponė ministrė, už jūsų mm, prioritėtų pristatymą. O dabar suteikiame žodį komiteto nariams. Turime nemažai e, tokių, kurie nori pasisakyti. E, kiekvienam suteiksime pusantros minutės. Ponas Salfranka. Dėkoju, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, sveikinu Jūs čia atvykus Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Linkiu Jums visokiojopos sėkmės pirmininkavimo laikotarpiu. Mes taip pat labai džiaugiamės, kad e, jūs, jūsų ketinimais, kiek įmanoma greičiau, ratifikuoti Lisabono sutartį. Ir aš norėčiau pateikti keltą klausimų. Pirmiausia, dėl padėties gazos ruožė. Įvykiai tenai e, keitėsi nepaprastai sparčiai ir ar jūsų nuomonė yra galimybė, kaip buvo apie tai kalbama įvairių ministrų, išdėstyta įvairių ministrų sustikime, e, gazos ruožę, e, sukurti pereinamojo laikotarpio vyriausybę, administraciją ir ar būtų įmanoma Hamas ištraukti, išbraukti iš teroristinių organizacijų sąrašo, jeigu mm Hamas, kaip jūs to reikalaujate, atsisakys teroristinės veiklos ir stengsis išspręsti problemas, kurios dabar ten egzistuoja. Kitas klausimas. Šiandien iš ryto pas mus buvo atėjęs ES e, generalinio direktorato Relex vadovas. Jis kalbėjo apie naują politika taikoma e, vidurio ir e, rytų Europoje. Yra siekiama e, priimti asociacijos susitarimus. Ar Čekija, pirmininkaudama Europos Sąjunga, įdės visas pastangas šioje srityje ir ar bendradarbiaus su jungtinėmis valstijomis? Hillary Clinton Senato komitete yra pareiškusi, kad jungtinės valstijos ne, nėra pajėgios išspręsti visas e, problemas susijusios su, e, kurios kyla e, globaliame pasaulyje. Ir, ir jei nekalbėsime apie visus numatytus susitikimus ir ketinimus gerinti santykius su jungtinėmis valstybėmis, ar jūs turite kokiu nors labai konkrečių planų palaikant santykius su šia valstybe? Dėkui Salai Frankai, ponė De Kaiser. Dėkui, ponė pirmininkė. Mm, ponas ministrė, sveikinu Jūs atvykus į mūsų posėdį, mūsų frakcijos vardu. Ir, kaip ir sakė ponas e, Salafranka, tikiuosi, kad Jūsų pirmininkavimas bus sėkmingas. Aš pritarčiau e, pono Salafrankos pirmajam klausimui Tai yra dėl mm, blok, blokuotės, blokavimo nutraukimo gazos sektoriuje. E, mes gauname labai daug laiškų ir e, tuose laiškuose reiškiamas susirūpinimas dėl žmogaus teisų ir tarptautinių teisų pažeidimo. E, ir ponas Mišelis E, komisaras Mišelis net asmeniškai bandės, bandė e, spręsti tą klausimą ir kaip Čekija ruošiasi reaguoti į tą e, žmogaus teisų pažeidimą ir tarptautinių teisų pažeidimą. Kitas klausimas. Gazo sektoriuje labai daug yra visko sugriauta būtų gerai, kad būtų atliktas tyrimas ir iš tiesų su, surašyta, kas yra sugriauta. Ar Europos Sąjunga e, toliau bandys, bandys atstatyti tai, kas sugriauta ir reikia tą daryti, tačiau ar mes nepateiksime sąskaitos Izraeliui? Kam mes tada pateiksime sąskaitą? Dėkoju poniai Dekaiser, ponas Kačin. Lepa, gospod predsednik, gospod minister, tudi sam vam v imenu naše poslanke. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė ministrė, už jūsų pasisakymą. Aš taip pat savo frakcijos vardu norėčiau palinkėti visokiojo pasiekmės ratifikuojant Lisabonos sutartį, kurios mums labai reikia, ypač šiuo metu politinės ir ekonominės krizės metu. Aš norėčiau pateikti Jums porą klausimų abu bus susijęs su vakarų Balkanais. Kaip Čekija, pirmininkaudama Europos Sąjungai, e, ketina padėti Kroatijai išspręsti problemas, e, kurios kilo jos santykiuose su jos e, šiaurinėmis kaiminėmis kadangi iki šiol e, e, e už, yra išstrigusios dėrybos susijusios su šiais klausimais. Ir kai kurios mums žinomos šalis, e, Kroatija nori e, Kroatijai pateikti kaltinimus e, Hagos tribunole dėl pastarojo karo metu e, padarytų nusikaltimų. Kaip jūs prisidėsite prie to, kad Kroatija greičiau integruotųsi į Europą? ir konkrečiai Europos Sąjungą. Dėkoju. Pana Šmolski. Witam pana w Parlamencie Europejskim w imieniu grupy. Norėčiau Jūs pasveikinti, ponia ministrė. E, UN frakcijos vardu mūsų komitete norėčiau paklausti apie energetikos politiką. Kiekvieną kartą, kai energetikos e, kyla krizė, pareiškiama labai daug deklaracijų dėl energetikos politikos ir dėl Nabuko projekto svarbos. Dabar rodos, kad ta krizė bus išspręsta, tačiau ar yra politiniai ir kokie kiti mechanizmai, kad situacija ateityje nepasikartotų? Norėčiau paklausti, ar pirmininkaujantį šalis neketina imtis kokiu nors ilgalaikiu iniciatyvų, kad ateityje tokių situacijų nebebūtų. Ypač e, kalbu apie tikrą, apie realų Nabuko e, linijos, Nabuko vamzdynų statymą ir realią bendrą energetikos politiką. První čas Česky, frakce Zelených srdečně vítá. Ponas Voračekas. Pirmiausia, čekų kalba norėčiau pasveikinti mūsų frakcijos vardu Čekijos Respublikos užsienio reikalų ministrą E, kai kurie mūsų žurnalistai buvo e, tiesiog, e, nužudyti tiesiog gatvėje ir nuo tada, kai buvo nužudyta ponia Politkovska Rusijoje, mes matome, kad situacija nesikeičia ir kitose Europos šalyse. Niekas nesijima persekioti ir nubausti kaltųjų. Aš norėčiau paklausti pirmininkaujančios Čekijos kuri ypač prioritetą teikia santykiams su Rusija ir e, žmogaus teisų skatinimui, ką Čekija ketina šiame kontekste konkrečiai nuveikti. Dėkuoju. Trentefilidis. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pateikti porą klausimų. Pirmiausia, dėl energetikos Ministras pirmininkas, e, Turkijos ministras pirmininkas Erdoanas yra pateikęs informacijos, e, jis buvo susisiekęs vakar su Briuseliu ir pagrasino, kad e, sukliudys toliau vykdyti Nabuko projektą, jeigu nežen, ne, nebus sparčiai toliau progre, neprogresuos ES ir Turkijos dėrybos dėl ES narystės. Ir mes žinome, kad Mes žinome, kad šalia Kipro yra rasta e, Kipras pasisako prieš dėrybą su Turkija energetikos rytyje ir šis skirsnis vis dar nėra atvertas. Ir e, man įdomu, kokia yra Čekijos pozicija šio klausimo. O dėl Palestinos. E, mes norime, kad Palestinos teritorijoje būtų laikomasi visų tarptautinės humanitarinės teisės nuostatų. E, ir kad tų nuostatų be abejo laikytųsi abi pusės, tiek palestiniečiai, tiek ir izraeliečiai. Daugiau kaip 10 tūkstančių palestiniečių buvo suimti, yra pribuotas e, e, Palestinos gyventojų laisvas judėjimas. Ir apskritai pats faktas, kad gazos ruožas buvo e, e, užpultas e, izraeliečių, Ir e, visą tai, kai nusinešė daugybę, tas karas nusinešė daugybę gyvybių, E, taigi situacija yra tikrai labai bloga ir kokia yra Čekijos pozicija, kokia jos nuomonė ir ketinimai e, siekiant pagerinti situaciją šiame regione. Dėkoju, tai buvo pirmasis klausimų raundas, kiti klausimai bus dar aštresni. E, e, dabar gal suteikėme žodį ministrui atsakyti. O po to bus antrasis klausimų raundas, taip pat po pusantros minutės. kalbant apie laikinąją vyriausybę, nemanau, kad tai yra darbo tvarkės klausimas, nes yra teisėta Palestinos vyriausybė, pono Abbas vyriausybė. Jis yra pripažinta ES ir tarptautinės bendruomenės. Taigi nemanau, ne, neįsivaizduoju, kas galėtų sudaryti tą laikinąją vyriausybę. Dėl Hamas. Jei Hamas atsisakys teroro ir priims ir priims ketverto nustatytus principus, tada galės prasidėti politinė diskusija. tai bus pirmasis teroristinis judėjimas Europoje ir pasaulyje, kuris parodys pavyzdį. Airijos, pavyzdžiui, Respublikonų armijai arba kitiems judėjimams. turime suvokti, kad gyvenimas juda į priekį ir įvairūs judėjimai taip pat keičiasi. Taigi, jeigu Hamas taps normalių politinių judėjimų, tai nebus problemų, tiesiog jie turi atsisakyti terorizmo. Kalbant apie susitaikymą Palestinoje, Mes visi norime to susitaikymo, e, esame pasirengę prie jo prisidėti. Manau, kad šiuo metu Egiptas vaidina svarbiausią vaidmenį, kuris tengiasi iš visų jėgų turėčiau priminti jum, kad prieš pat prasidedant karui buvo kaip ir pauzė dėrybose tarp Al-Fatah ir Hamas. Nutrūko tos dėrybos. Tikėkime, galime tik tikėtis, kad Egiptui pasiseks. Europos sąjunga galbūt gali padėti, bet tai yra iš esmės palestiniečių problemos. Kaip jau sakiau, kalbėdamas, šiuo metu neprašoma, kad būtų daugiau pinigų investuojama į rytų Europos partnerystės mm, programas. Ši iniciatyva mūsų nuomonė neturėtų sukurti naujų institucijų visada tokiom institucijom reikia daug pinigų. Ši iniciatyva turėtų būti orientuota į įvairius projektus ir daugelis tų projektų jau egzistuoja. Galbūt geriau būtų galima juos įgyvendinti, geriau koordinuoti, bet tikrai lėšų daugiau šiuo metu nereikia šiai iniciatyvai. santykiai su JAV. Jau sakiau, kad važiuoju į Vašingtoną, kitą mėnesį vykstu į Vašingtoną. Mes jau rimtai kalbame su prezidentu Obama apie jo vizitą į Europą Taip pat tikimės, kad jis susitiks, e, atvyks ir ES institucijas. Ir, aišku, kalbant apie viršūnių susitikimą su JAV, jame bus keliami svarbus klausimai. E, tarp jų ir situacija Afganistane, Pakistane. taip pat vidurio rytų taikos procesas. Taip pat turime spręsti ir Irano problemas ir, ir atominius su, su at, atominės rytim susijusius klausimus. Pone Kaiser, Well, uh, I do think that, uh, I do think that president... Aš manau, kad pirmininkaujantis šalis neturėtų elgtis kaip teisėja, neturėtų būti teisėja. Niekad per karą, kai vyksta karas, niekad nesilaikoma, visiškai nesilaikoma mm, humanitarinių įstatymų. Mes turime, aišku, siekti, kad tos humanitarinės priemonės gazoje būtų įgyvendintos ir labai svarbu yra atstatyti, atkurti gazos sektorių. jei pažeidžiama humanitarinė teisė ir jei tai bus patvirtinta, tada pradėsime diskusiją apie padarinius, apie to pasiekmes. Tačiau negalime mm, kaip nors elgtis ar, ar, ar spręsti, kol dar nėra patvirtinta, kad tokie dalykai, kad humanitarinės teisės nuostatos buvo pažeistos. su Izraelio užsienio reikalų ministru ir su uh, planuojame susitikti e, vieną vakarą su Izraelio užsienio reikalų ministru, kitą vakarą su palestiniečiu. Uh, vadovais. Tai bus dvi skirtingos vakarienės ir, ir du skirtingi susitikimai. Ir pabandysime tada pasižiūrėti, ką galime padaryti gazos sektoriuje. O e, šiuo metu mes esame pasirengę įvairiai veikti, tačiau norime, kad mūsų veiklai būtų suteikta, kad mūsų veiklai pritartų Izraelis mums reikia palaikyti glaudžius santykius ir su Izraeliu, ir su arabų valstybėmis. Nėra taip lengva tą padaryti, bet tikiuosi, kad mums pavyks ir kad mes esame tam pasirengę. E, pono Kačin klausimas. jau e, kalbėdamas sakiau, kad vakarų Balkanų problemos yra labai svarbios. Ir mes norime, kad vakarų Balkanų šalis kuo arčiau priartėtų prie Europos Sąjungos ir kad galutinis tikslas būtų, kad jos taptų Europos Sąjungos narėmis. Dėl to nekyla jokių abejonių. Šiuo metu Kroatija geriausiai pasirengusi narystė Europos Sąjungoje. Ir mes tikimės, kad stojimo procesas vyks sklandžiai. Žinome, kad yra dvišalė problema Slovenijos ir Kroatijos ir ją reikia spręsti, bet ją turi spręsti būtent tos dvi suinteresuotos šalis. ES gali padėti. Mes galime paskatinti jas siekti sprendimo, bet aišku, kad abi pusės turi būti pasirengusios kompromisui. Ir padaryti iš tikrųjų tokias tikras esminės nuolaidas. Nes be to kompromiso nepavyks pasiekti. Ir mes tikimės, kad tos problemos, kurios paveldėtos iš praeities, netrukdys E, tolesniam progresui netrukdys tų šalių, e, vakarų Balkanų šalių įstojimui į Europos Sąjungą. Turime, aišku, suvokti, kad šis konfliktas ne tik yra Slovenijos ir Kroatijos konfliktas, jis apskritai sukuria neigiamą šio Europos regiono įvaizdį. Ir tikiuosi, kad abi pusės suvokia savo atsakomybę. Ir, ir supranta, kad turi išspręsti e, šią problemą kuo greičiau. Kalbant apie energetikos politiką, pona Šimanski klausė. Nabuko projektas, kaip žinote, šiuo metu e, yra privačių įmonių rankose. ir mes turime padėti tom įmonėm, kad jos pradėtų veiklą. Ir dar yra klausimas, kaip užtikrinti pakankamą dujų tiekimą į Nabuko vamzdynus. Turime pradėti intensyves diskusijas, intensyvų dialogą su visomis atitinkamomis šalimis ir Čekijos Respublika, kaip pirmininkaujant ES taryboje, organizuoja susitikimą dėl taip vadinamo pietinio koridoriaus. Tai bus susitikimas tarp ES ir tranzitinių valstybių - Turkijos, Gruzijos ir Armenijos ir taip pat e, dujas išgaunančių valstybių tame regione. Ir aš manau, kad toks susitikimas bus labai svarbus. ponas Kovačiak dar klausė ir jam atsakydamas pasakysiu, kad planuojame aptarti šiuos klausimus, nes ta problema yra labai svarbi. nes tai yra susijęs su žmogaus teisų pažeidimais, kurių neturėtų būti jokiose Europos valstybėse. E, taip pat dar e, jau mm, Kipro atstovui atsakysiu, kad apie pagrindinės Nabuko problemas jau minėjau, bet noriu taip pat pasakyti, kad Turkijos interesai, e, interesas irgi yra būti patikima tranzitinė šalimi. Ir nesekti blogais pavyzdžiais kitose regionuose. Kad dujų, tai yra, kad dujų tranzitas ar naftos tranzitas nepriklausytų nuo politinių e, sprendimų. Tranzitinė šalis beje uždirba nemažai pinigų už tranzitą. ir jo nereiktų sieti su politinėmis problemomis, nes toks siejimas yra neproduktyvus. Kaip žinote, Čekija pasisako už tai, kad Turkija kada nors įstotų į Europos Sąjungą. Tikimės, kad reformų procesas vyks Turkijoje ir tai padės taip pat išspręsti ir problemas su Kipru. Ir nuo to priklausys Turkijos stojimas į Europos Sąjungą. Dar vienas klausimas, užmiršau atsakyti, dėl palestiniečių žmogaus teisių uh, pažeidimo ir ar, me, ar tai kaip nors atsispindės mūsų bendradarbiavime su Izraeliu. Bendradarbiavimas su Izraeliu būtinas, kad užtikrintume geresnę palestiniečių poziciją. nes kol Izraelis nepripažino ES kaip e, tikros partnerės, nieko negalėjome pasiekti. Dabar Izraelis klausosi, ką mes sakome, tai jau yra e, Europos diplomatijos sėkmė. Mes, aišku, atvirai, saky, atvirai kalbėsime apie bet kokius žmogaus teisų pažeidimus, ar tai būtų palestiniečių žmogaus teisų pažeidimai, ar bet kokios kitos tautos. Tačiau manau, kad Europos Sąjunga suinteresuota turėti kuo geresnius santykius ir su arabų šalimis, ir su Izraeliu. Dėkoju, perkime prie kito klausimų atsakymų raundą, ponas Peterle. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė tarybos pirmininkė, mėlėjo kolegos. Norėčiau visus pas, jūs pasveikinti, užsipriežus tokius ambicingus tikslus, pirmininkaujant Čekijai, ypač kalbant apie sprendimą, kuris susijęs su šalių, kai kurių šalių ketinimu įstoti į NATO. Aš manau, kad pirmininkaujantį Čekiją gali prisidėti prie to, kad ir toliau tęstųsi dėrybos su Kroatija ir kad Kroatija E, to, to, toms dėryboms e, taikys atitinkamas priemonės, naudosis atitinkamais dokumentais ir mechanizmais. Be abejo, vis tiek reikės spręsti, e, um, Kroatijai pačiai reikės spręsti sienų nustatymo klausimus su kaiminėmis. E, jo labiau, kad ir Slovenija, ir Kroatija 91 metais yra e, prisėmusios atitinkamus įsipareigojimus savo deklaracijoje trišalėje deklaracijoje. Paktas ur servanda reikia, principo reikėtų laikytis šiame procese tiek Kroatijai, tiek ir Europos Sąjungai, norint kažko pasiekti. Dėkoju. Dėkoju ponui Peterliu, ponas Šulcikas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė, turėčiau tris klausimus, trumpus klausimus. Pirmiausia, dėl Lisabonos, kadangi jūs labai tik, teisingai pastebėjote, jog būtina, jog Lisabonos sutartis būtų ratifikuota, nes mums reikia labiau suderintos gynybos politikos. Jūs taip pat kalbėjote ir apie bendrą e, Europos energetikos politiką, kuriai formuoti reikia Lisabonos sutarties. Kaip e, ir kiti kolegos, norėčiau paklausti, kada Čekijos Respublika ratifikuos Lisabono sutartį. Taigi norėčiau paklausti, kada ir apskritai jūs ketinate ją ratifikuoti. Antra. Norėčiau sugrįžti prie gazos ruožo. Jūs nurodėte, kad mūsų pozicija dėl Izraelio nėra tokia griežta. Mes nebendrauname su Hamas, taigi norėčiau paklausti, kaip, kaip bus teikiama humanitarinę pagalbą, o taip pat kaip ir bus e, tai, tai vedamos e, taikos palaikymo e, misijos, jeigu mes nebendraujame su Hamas valdžia. Ar mes juos mėgstame ar nemėgstame, tenka pripažinti, kad valdžia gazos ruožė priklauso Hamas. Na ir trečiasis klausimas. Visiškai sutinku su Čekijos nusistatytais prioritetais ir Dėl e, rytų dimensijos Čekija atrodo tikrai turi labai išsamių žinių, taip pat jūs ketina tęsti ir tam tikras europinės politikas. Aš čia norėčiau pakalbėti apie viduršimį jūros e, sąjungą. E, na, pirmininkaujant e, Prancūzijai buvo gera pradžia, e, tęsiant, pradedant tą pietinę dimensiją, pietinį matmenį. Taigi, kaip ketinate jūs visą tai tęsti? Dėkoju. Dabar ponas Matsakis. Pone ministrė, visiškai sutinku su tais, kurie nurodė, jog reikia bendrauti su Hamas, bet vis dėlto reikia sutikti, kad Hamas yra teroristų sąraše, nes jeigu jie atsisakys smurto, ar jie tuomet bus išbraukti iš teroristų sąrašo, tai kam apskritai reikalingas tas sąrašas, jis kažkoks jokingas. Antra, dėl NATO. Aišku, NATO yra pagrindinis saugumo Europos Sąjungoje ramstis ir kai kalbame apie gazos ruožą, tai dauguma valstybių narių, išskyrus Kiprą, yra NATO nariai. Taigi, ar jūs ketinate įtikinti Kipro valdžią pasiprašyti į NATO? Na, O galbūt galima įtikinti ir Turkiją nevetuoti tokio Kipro prašymo tapti nariu NATO. Dėl e, gazos ruožė padarytos žalos, tai reikia pasakyti, kad dauguma infrastruktūros buvo sugriauta ir beje už tai mokėjome mes Europos Sąjungoje už tas infrastruktūrą. Tai ar jūs siūlytumėte, kad e, Europos Sąjunga nemokėtų už atkūrimą Izra infrastruktūros, o už tai turėtų mokėti JAF ir Izraelis, kurie ją sugriovė. Na ir galiausiai, ar pasikeitus e, JAF administracijai ir turint galvoje Rusijos reakciją ir grėsmės Europai, ar jūs dabar vis dėlto palaikote atitinkamą uh, gynybos skydo Europoje sukūrimą? Pone Posel, tai žodis jums. Pone tarybos pirmininkė, aš esu šešėlinis pranešėjas APP frakcijoje, kuris e, svar, e, aprašo Kosovo klausimą ir turiu klausimų susijusių su šia šalimi. E, praėjusiais plėtros etapais buvo tokių panašių dvišalių problemų ir čia mes taip pat turime dvišalį, dvišalį klausimą. Kokias jūs matote galimybės pirmininkaujant Čekijai? atidaryti visus dėrybų skirsnius, kad dar šiais metais tos dėrybos galėtų būti užbaigtos, jeigu bus pasiekta pažangos. Kitas klausimas. Sprendimas dėl Kosovo iš esmės yra grindžiamas Ahtisari planu. E, taikant tarptautinę e, kontrolę ir siekiant išsaugoti Kosovo teritorinį vientisumą. Ir to, to plano principai yra įtraukti net į Kosovo konstituciją. Ir man įdomu, kaip jūs, e, ką jūs manote apie Kosovo nedalomumą. Aš čia matau keletą pavojų kontaktinėje grupėje, kurioje yra ir Rusija E, nepritarė tokiam Kosovo vientisumui, taigi mes čia matome kažkokių kliučių. Ir dar vienas dalykas, ar jūs palaikydamas e, e, dialogą su Rusija gal, ketinate kalbėti ir apie Jukos vadovų įkalinimą. Dėkuoju. Norėčiau patikinti, kad, Europos, kad Čekija yra vidurio Europos šalis ir noriu palinkėti jums daug sėkmės pirmininkaujant ir nebejoju, kad jūsų pirmininkamo metu bus pasiekta politinės sėkmės. Pone ministrė, noriu pasakyti, kad praeitą savaitę ketvirtadienį diskusijų metu dėl žmogaus teisų buvau nustebintas, kad nebuvo nei vieno atstovų iš Čekijos Respublikos pusės, kaip stebėtų šiuose diskusijose. Man tai keistoka, nes aš prisimenu slaptus susitikimus prieš 20 metų mm, prie Lenkijos ir Čekoslovakijos sienos. Ir kai tuo metu mums žmogaus teisės klausimai buvo prioritetiniai, na ir kitos pirmininkančios šalinės, e, Vokietija ir taip toliau, e, nusintė savo stebėtojus į tokias diskusijas, į diskus, nusintė savo stebėtojus į diskusijas dėl žmogaus teisų Europos parlamente. Taigi norėčiau paklausyti jūsų štai ko jūsų pirmininkavimo programoje, kai kalbate apie žmogaus teisės, ar turite numatęs kažkokią tai strategiją žmogaus teisų srityje ateinantiems mėnesiams? Dėkoju. Ponas Onuškevičius. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turėčiau du klausimus. Pirmiausia, norėčiau paklausti dėl Nabuko projekto ir susirūpinimo, kurį nekartai sakė parlamentas. Parlamentas nurodė, jog mums iš ES pusės čia reikia finansinių įsipareigojimų tam, kad šis procesas būtų paspartintas. Ir dabar norėčiau pacituoti tai, ką perskaitėme pirmininko Baroso pareiškime. Jis sako, kad norisi greito e, tarybos pritarimo dėl komisijos pasiūlymo tam, kad 5 milijardai neišleistų eurų būtų uh, skirti infrastruktūros projektams, be kita ko ir energetikos rytyje. Taigi, ar jūs rekomenduotumėte palaikyti šį komisijos siūlymą? Antrasis klausimas yra susijęs su pirminink... prezidento Medvedevo planu, kuris norėtų naujų saugumo susitarimų Europoje. Tai buvo prieš keletą mėnesių, o po naujausių įvykių atrodo, kad rusai išaldys šią mintį, bet ji nėra visai išnykusi. Todėl aš norėčiau paklausti, kaip mums į tai žiūrėti. Ačiū. Dėkuoju, ponas Brokas. Pone pirmininkė, pone tarybos pirmininkė, porą trumpų pastabų. Pirmoji Jūs sakėte, kad e, palaikote glaučius kontaktus su Vašingtonu. Ar tai reiškia, kad Amerikos administracija e, ir palaikymas su ją santykiu bus vienas iš e, pirmininkaujančios šalies darbo prioritetų. Ir norėčiau jūs paremti, kai jūs kalbėjote apie Hamas Iš tiesų, palestiniečių administracija turėtų parodyti sėkmingus, sėkmės žingsnius savo piliečiams, parodyti, kad jį moka tvarkyti savo šalyje. E, norėčiau pateikti Jums klausimą iškilus sunkumams, e, kurio, kurios pirmininkaujantį valstybė stengiasi įveikti e, kurie yra susiję ir su Lisabonos sutarties ratifikavimu, ar nebūtų uh, dabar pats laikas sustiprinti partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo prieimimo procesą su Rusija ir pasinaudoti progą, kad būtų nustatytos privalomos taisyklės energijos tiekimo srityje. Dėkuoju, ponai Brokai. Na kągi, baigėme antrąjį klausimų raundą. Žodis Jums, ponė ministrė. Norėčiau atsakyti parlamento narių klausimus. Labai atvirai norėčiau pasakyti, kad mes tikrai e, padarysime viską, kad būtų paspartintas Kroatijos stojimas Europos Sąjunga procesas. Be to jau senai nusprendėme, kad e, Kroatija turi turėti galimybę įstoti ir dabar turime būti nuoseklus. Jeigu Kroatija laikys, e, tenkins įsipareigojimus, turime jai padėti. Kaip e, ir buvo minėta, svarbu, kad tos dvi šalės problemos su kaimininėmis šalimis turėtų būti sprendžiamas. Kroatija čia turi atlikti savo užduotis, bet kita vertus mes pasirengę padėti, jeigu su tuo sutiks abi ginčio šalis. Pana Hočiko klausimas. Na, manau, kad galime kalbėti Čekijos ratifikavimą. Tai, na, gal verta tikėtis, kad sutartis bus ratifikuota artimiausioje ateityje. Bet Jūs esate parlamento nariai, jūs žinote, kad, kad kai vyriausybė nustato atitinkamą tvarkaraštį, tai tuomet mums telieka tik pasikliauti uh, parlamentu, tai yra, kad jis pagal savo programą tinkamų laikų ratifikuos ir būkime optimistiški bet galiu tikrai patikinti, kad sutartis tikrai bus ratifikuota, bet kada tiksliai, kada vasarį, negaliu šiuo metu pasakyti. Gazos ruožas. Na visiškai aišku, kad Hamas pozicijos padėtis gazos ruožė yra labai stiprias, čia nėra jokių abejonių. Na ir aišku. Aš čia turiu galvoje ne vietos ligmens pokalbis ar bendravimas su Hamas, bet politinio ligmens. Na ir Na ir e, Egiptas kaip draugiška šalis, kuri palaiko ryšius su Hamas, yra labai svarbus veikėjas, bet mes turime laikytis mūsų oficialių taisyklių. Ir pagal tas taisyklės Hamas yra teroristinė organizacija de facto, ne tik tais pagal apibriešti. Ir kol ji tęsia teroristinę veiklą, ji negali būti mūsų partneriu. Na, manau, kad vasario mėnesį konferencijoje bus plačiai aptartas infrastruktūros rekonstrukcijos klausimas. Ir e, šią konferenciją organizuoja Egiptas, jis už ją atsakingas. Ir E, Egiptas dabar aktyviai įsijungia į paliaubų klausimą, yra kaiminė šalis ir Egiptas organizuos tą konferenciją. Ir manau, tai prasminga, nes, nes gazos rekonstrukcijos klausimas yra svarbus ne vien tik tais Europos Sąjungai, bet ir kitoms esminį vaidmenį vaidinančioms šalims. E, dėl viduržėmio jūros sąjungos. Be abejo, mes, kaip pirmininkaujanti šalis, tęsime pastangą šioje srityje. Pietinė kaiminystė, pietinis matmuo yra svarbus klausimas, dėl to nėra jokių dviejonių. Na ir tas tamprus bendradarbiavimas, intensyvus dialogas su Egiptu bus tęsimas. Prancūzija labai intensyviai bendradarbiavo šioje srityje. Kaip pirminkauti šalis. Na, na, po konflikto gazos ruožė bendradarbiavimas šiame matmeninyje pasunkėjo, bet nebejoju, kad mes tikrai sėkmingai tęsime pastangas ir rytų matmens srityje. Bet atsiprašau, pietų matmens srityje. Jūs taip pat klausimas, ar Hamas nebus išbraukta iš teroristinių organizacijų sąrašo. Aš minėjau, kad tai nėra vien tik tais apibriešties klausimas, išbraukimo iš sąrašo klausimas. Svarbiausia, kad Hamas iš tikrųjų nutrauktų teroristinę veiklą. Na, aišku, jeigu būtų pasiekta uh, sėkmės Airijoje, tai, tai iš tikrųjų buvo vaisinga, bet praėjo kiek laiko nuo tada, kai airių teroristai pareiškė, kad jie nustoja, nutraukė teroristinę veiklą ir iki to, kol mes tuo patikėjome. Lygiai tas pats e, bus pasakytina ir apie Hamas, bus taikomos tas pačios procedūros. NATO. E, tapti NATO nariu galima tik tais tuo met, jei visos NATO valstybės narės sutinka su nauja narystė. Jeigu visos NATO valstybės narės sutiks, kad Kipras taptų nariu, tai tuo met nebus jokių problemų, bet aišku, dar to reikia pasiekti. Vėlgi buvo klausimas dėl gazos infrastruktūros. Esu tikras, kad JAV taip pat prisidės prie jos atkūrimo, galbūt ir Izraelis, nežinau čia dar. Bet manau, kad daugiausia teks padirbėti arabų valstybėms, o taip pat Europos Sąjungai. Na, žinau, kad tai frustruoja liūdina, kai reikia atkurti tą pačią infrastruktūrą, kai jau ji buvo sugriauta, po to, kai buvo sugriauta keletas tikių. Bet vis dėlto. Kadangi mes esame vieno iš turtingiausių pasaulio regionų piliečių, tai mes negalime atsakyti tiem žmonėms, kurie gazoje kenčia kietą skurdą. Taigi nors tai ir, ir frustruoja, bet vis dėlto privalome jiems padėti. Norėčiau atsakyti į pono poselto klausimus. Dėl Kroatijos. Tai tikrai, tikrai labai stengsimės kad būtų pradėtos dėrybos dėl likusių skirsnių, tam, kad būtų pasiekta pažangos. Bet tai ne pirmas toks atvejis, kai narystės procesas buvo blokuojamas. Kaip žinote, Kipras blokavo Turkijos narystės procesą. Nu, dabar blokuojamas Kroatijos narystės procesas. Ir e, abiejais atvejais buvo rastas sprendimas, arba bus rastas sprendimas. Kosovo. Na, aišku, turime ginti savo poziciją. Tai yra, kad te gali būti vienas Kosovo, kurio teritorija negali būti padalinta. Na, aš savo ruoštų manau, kad galbūt tam tikram laikotarpiui reikės e, sutikti su faktais ir atsispirti pagundai primesti savo požiūrį prievartą. Na, jungtinių tautų kontekste Serbija sukūrė precedentą, naują situaciją. bet vis dėlto Kosovo turėtų išlaikyti savo teritorinį integralumą. Bet vėlgi dėl tų smurto aktų, kurie vyko Kosove, ar juos tai atliko serbai ar kro, kro, kosovarai, bet manau, kad pereinamojo laikotarpiu teks sutikti su ta situacija, kokia jie yra dabar. Ir, ir pavyks pasiekti, kad Kosove būtų viena administracija ir bus pasiektas taikus sprendimas. Aš sutinku, kad gal mums būtų tekę atsiųsti savo atstovus į diskusijas dėl žmogaus teisų. Na, kaip žinote, tai yra vienas iš mūsų pirmininkavimo prioritetų. Na, mūsų ministerija bandė spręsti kabutėse tai kitas mažesnės problemas, pavyzdžiui, gazą ir dujų ginčą, tai mes kaip ir negalėjome dalyvauti Strasbūrė diskusijose dėl žmogaus teisų, bet tikiuosi, kad ateityje tai ištaisysime. Tikrai, labai stengsimės, nes man asmeniškai žmogaus teisų klausimai yra vienas iš pagrindinių mūsų užsienio politikos tikslų. Na, o strategija kaip įgyvendinti, kaip užtikrinti žmogaus teisės. Na, strategija yra gan aiški. Mes turime bendrauti su visais partneriais visame pasaulyje ir, ir siekti juos įtikinti, kad žmogaus teisės yra ne pasirinkimo klausimas, kad jos yra elementari ir pagrindinė teisė. Ir ES turi labai aišku požiūrį ir žmogaus teisų. Na ir aišku, kartais užsienio politikos rytyje tenka bendradrauti su partneriais, kurie, tarkim, švelniai tariant, ignoruoja žmogaus teisės. Na ir užsienio politikos rytyje mes negalime pasirinkti, su kuo bendrauti, negalime pasirinkti partnerių. Ir kartais tenka bendrauti net ir su tokiais, kurie visiškai jų negerbė. Bet mes tęsime žmogaus teisų gynimo politiką, palaikysime žmogaus teisų aktyvistų judėjimus, nevyriausybinės e, organizacijas visame pasaulyje, kurios kovoja už žmogaus teisės. Mes nenutrauksime savo pastangų tam, kad jos tęsų savo kovą, ar tai būtų Birma ar Baltarusija. Na ir mes bandysime bendradarbiauti su Rusija ir kalbėti apie žmogaus teisės su ją. Na ir mes Europos Sąjunga kalbės apie, apie naują politiką skirtą demokratijos ir žmogaus teisų skatinimui. Tikiuosi, kad tai bus E, įgyvendinta kaip mūsų darbo programos dalis dar šiais metais. Man atrodo, pakankamai jau kalbėjau apie Nabuko. Ir jeigu ES būtų aktyvesnė sprendžiant Nabuko klausimą, tai tikrai būtų svarbu. Na ir mes pritartume bet kokiam ES sprendimui investuoti lėšas į infrastruktūrą, be kitako energetikos infrastruktūrą. Nes e, ir mūsų politikos veiksmingumas nukenčia nuo to, kad e, mums trūksta uh, vieningos politikos energetikos srityje. Galbūt uh, aktuali krizė dujų srityje paskatins solidarumą Europos Sąjungoje. Ir tai tikrai būtų labai uh, sveikintinas dalykas. Right that... E, visiškai tiesa yra tai, kad šiuo metu turima, e, turint galvoje e, energetikos krizę įgyvendinamas tas garsusis Medvedevo planas, bet tikiuosi, kad anksčiau ar vėliau galėsime šias problemas spręsti, nes Rusijos siekiai yra žinomi jau net nuo tarybinių laikų. Mano kolegos Lenkai prisimena įvairius planus šioje srityje. Ir prezidentas Medvedevas e, pristatė planą kuris nėra iki galo parengtas, jis daugiau yra tik tai idėjų lygmenių. Galime, aišku, svarstyti jį su rusais ir svarbu neatsilikti nuo to, visat turėti visą informaciją apie rusus, bet mum reikia tikrai skirti didelį dėmesį saugumo architektūrai Europoje. Ir būtų gerai, kad tai, kas pažadėta, būtų padaryta, kad Rusija darytų tai, ką žada. Ir tada visos struktūros veiks ir niekas nebus blokuojama. Tačiau šiuo metu dėja kalbama apie būtinumą kurti naują saugumo struktūrą, saugumo. E, architektūrą, tačiau kai iškyla problemos, tačiau išaiškė, kad jinai blokuojama. Tai aš manyčiau, kad pirmą reikia įgyvendinti senus dalykus, o tada pradėti apie naujus. Atsiprašau dar, e, sako ministras, šitą pamiršau. Norėčiau dar atsakyti po, ponui Brok. Nežinau. ką jis turi omeny, sakydamas apie tam tikrus blogus sąžinės graužimą Rusijoje. Aišku, kad reikia kalbėti su rusais, e, siekti dialogo ir tikėtis, kad jis bus sėkmingas. Tačiau šiuo metu dialogas yra labai sudėtingas. Galbūt diskusijos būtų intensyvesnės, jei kas nors galėtų pasiūlyti geresnę strategiją, kaip pasiekti geresnių rezultatų, kalbantis su Rusija. Atsimenu iš savo jaunystės pona Gromika, garsųjį užsienio reikalų ministrą, kuris buvo žinomas tuo, kad vis atsakydavo ne. Net. Dabar situacija gal ir panaši, bet tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti šiek tiek progreso ir galbūt Rusija supras, kad kova dėl dujų su Ukraina nėra tokia sėkminga Rusijai, nes Rusija prarado savo reputaciją kaip patikimo tiekėjo. Galbūt tada gausime kokių geresnių rezultatų. Aš asmeniškai manau, kad mūsų santykiai su Rusija yra vieni svarbiausių mums. Ir noriu čia pa pabrėžti, kad reikia bendros Europos politikos. Nes kol bus tokia situacija, kai skirtingi Europos politikai, kaip piligrimai vyks į Kremlių, turėdami iliuzijų, kad kiekviena atskira valstybė galbūt galės gauti kažkokių tai geresnių sąlygų negu kad visa Europa. Tai tada mes kaip Europa, mūsų, mūsų diskusijos su Rusija niekad nebus sėkmingos. Mes turime turėti bendrą europinę politiką šioje srityje. Thank you, thank you, uh... Dėkui, dėkui, gerbiamas ministrė, pir, už du dalykus. Pirmiausia, kad neužmiršot pono Broko. O antra, jūsų Europos dalyje jūs prisimenate daug dalykų O politinėje srityje iš tiesų reikia daug ką prisiminti, kad istorija nesikartotų. O dabar pereikime prie paskutinio klausimų raundo. Ir nežinau, kiek ministras čia gali likti. Galiu, kiek tik norite, sako ministras. O dieve, sako pirmininkas. Taigi dabar klausimai vieną minutę nedaugiau. Pone Ivaškova. Pone pirmininkė, pone ministrė, norėčiau Jums padėkoti, kad atvykote. Na, Norėčiau pirmiausia padėkoti už visas pastangas skirtas gazos ruožai, o antra, norėčiau padėkoti ir už tai, ką pasakėte dėl Lisabono sutarties. Esu tikra, kad ne tik mūsų šalis, bet ir visa Europa tikrai laukia šio instrumento tam, kad galėtume siekti pažangos. Mano pirmasis klausimas yra susijęs su situacija gazos ruožė. Gan dažnai, ponė ministrė, jūs minėjote ir Iraną su Sirija. Taigi norėčiau paklausti, kaip konfliktas gazos ruožė atsilieps ES ar pirmininkančio šalies požiūrį į Siriją ir santykiams su ją. Mano antrasis klausimas yra susijęs su transatlantiniais santykiais. Na ir trumpalaikė ir vidutinėje perspektyvoje pagrindinis elementas tarp atlantiniuose santykiuose tikriausiai bus Afganistanas. Labai džiaugiuosi tuo, kad e, NATO dalyvantinis, bet kokia bus ES politika dėl Afganistano. To norėjau paklausti. Ir trečias dalykas. Nutrūko Kalbėtojai išjungė, kalbėtojai buvo šimtas mikrofonas. Du klausimai. Pirmininkas atsiprašo. Pone Napolitano. Ačiū, ponė pirmininkė. Nenoriu ginti Hamas, tačiau norėčiau Jums priminti, kad šis judėjimas jau buvo pasirengęs e, užtikrinti naują spaliaubas, tačiau niekas neįvyko. E, e, gazos ruožo blokada ir toliau buvo išsaugota. Aš nenoriu, kad mes sudarytume įspūdį, kad tai yra karo pasiekmė, kadangi mes labai susilpninsime palestiniečių pozicijas Aš manyčiau, kad mums reikia stengtis šį reikalą spręsti ne ideologiškai ir ne, nežiūrėti visą laiką tik Izraelio interesų. Man atrodo, reikėtų atsižvelgti į vairiausius e, išsakytas pozicijas, kurias, pažiūrėjau, išdėstė ponas Sarkozy, kuris e, e, klausosi Palestinos. O štai kitas aspektas - viduržėmio jūros regionas, kuris e, turi irgi problemų. E, Mm, ar nereikėtų mums e, išsaugoti e, galimybės, e, kad e, draugė su Muba, ponu Mubaraku e, Sarkozy ir toliau būtų buvęs pirmininkas šios e, organizacijos. Dėkuoju, pane pirmininkė. Labas vakaras visiems. Pirmiausia, Tiesiog faktinė pastaba dėl terorizmo. Jungtinė karalystė pradėjo bendrauti su Airija prieš IRA teroristinė organizacija nustraukų savo teroristinę veiklą. Bet e, mano klausimas yra susijęs su karinėmis pajėgomis, kurios kurias ketina siūsti Prancūzija ir Jungtinė karalystė prie sienos su gazos ruožu. Taip pat ir Vokietija. Na, tai bus pirmas atvejis, kai šios trys šalis su savo karinės pajėgas į Palestiną. Kuriam laikui? Na, norėtųsi, kad būtų platesnio masto tą operaciją. Daugiau karių. Ir kada? Kiek tų karių bus? Pone Švarcenbergeri, ar galite pažadėti, kad bus konsultuojamas su parlamentu ir kad jis bus informuojamas apie numatytas karinės misijas? Dėkoju. Ponas Galeris. Witam Was, ważny Panie Przewodniczący Rady. Przej wszechno najlepszej czeskiemu przewodnictwi. Pone pirmininkė, dėkoju ir noriu palinkėti daug sėkmės. Norėčiau taip pat pakalbėti apie gazos ruožą. Ar nemanote, kad problema yra ta, kad visas rytų kvartetas neveikia iš vien? Pirmiausia, mums reikia suformuluoti bendrą poziciją tame ketvirtuke ir tik to, to, po to galvoti apie kitokius galimus sprendimo būdus. Galbūt būtų galima kreiptis į Junktinių valstijų administraciją, kad be, tarptautinė bendryje laikytųsi vieningos pozicijos dėl gazos ruožo. Kitas dalykas, e, reaguodamas į tai, ką pasakė kolega Daf, bijau, kad daugelis iš mūsų sutinka ir galvoja, kad e, dabar, kai yra įvykusios paliaubos, e, yra galima pradėti rekonstrukcijos darbus, tačiau e, valios pradėti tuos darbus aš dar nematau pačiame regione ir nematau tos tokios politinės valios ketvirtuko sudėtyje. Galbūt mums reikėtų aiškiau apie tai kalbėti. Dėkoju. Ponas Gomes. E, gerbiamas ministrė, viena, vienas iš Obamos prioritėtų buvo Guantanamo karinio kalėjimo uždarimas ir viso apskritai šio liūdno reikalo užbaigimas. Portugalijos užsienio reikalų ministras pateikė pasiūlymą, kad JAF, kad ES galėtų priimti kalinius iš Guantanamo. Kurme, kokia mūsų situacija šiame procese? Noriu pasakyti, kad Guantanamo yra vienas iš svarbių klausimų, kalbant apie mūsų bendradarbiavimo su e, JAV strategiją. Ponas Landsbergis. E, Dėkuoju, panie prezesė. E, Pone ministrė, begalinis karas Palestinoje niekad nesibaigs, kol arba Izraelis nepasitrauks, e, arba, ko norėtų e, demokratinės valstybės, Hamasas pakeis savo nusistatymus. Visiems turėtų būti uh, įdomu, ar, ar įmanoma, kad Hamas pakeistų savo nusistatymą taikos labui nuo karo. Uh, Izraelio apšaudimas raketomis uh, praktiškai yra savižudiškas reiškinys, kurį artimas uh, E, beprotystiai, bet jį palaimina Dievas. Todėl jei mes prašytume jų pakeisti savo poziciją, reiktų pabandyti išsiaiškinti jų tikslus ir siekius kenčiančioje Palestinoje. Galbūt verta kreiptis į juos, kad jie pakeistų savo požiūrį Tegu visi juokiasi, tačiau ar neverta to pabandyti? Dėkui, ponė Landsbergi, ponas Jūri. Ačiū, ponė ministrė. Jūs ir pastarąjį klausimų raundą jūs neatsakėte kolegos iš Kipro klausimą dėl raket, prieš raketinės gynybos skydo Europoje. Jūsų šalis dalyvauja šiame projekte ir aš norėčiau jūsų paklausti. Kaip jūs vertinate santykius su Rusija šiame kontekste? Ar jie negalėtų būti e, pagerinti, e, pagerėjus atmosferai šioje srityje, tai yra e, atsiribojus, įgyjus tam tikros distancijos ir e, galbūt net visiškai atsisakius idėjos e, pas jūs įrengti tokį priešraketinės gynybos skydą. Aš, jūs turbūt žinote, kad, jūs be jokios abejonės žinote, kad Rusija šį projektą vertina kaip didelį pavojų jos pačios atitinkamiem ketinimam. Ir galbūt taip prasideda vėl kažkoks tai ginklavimosi e, konkursas varžybos. E, Pone pirmininkė, atsakydamas į klausimus dėl Nabuko, Čekijos užsienio reikalų ministras sakė, kad jei mes išaldysime tam tikras lėšas, e, atša, paskirsime lėšų Nabukui, tai būtų labai geras žingsnis. Čia e, ar nereiktų su ponu Pibalks pakalbėti šiuo klausimu? E, trejato pirmininkai, tai yra Prancūzijos e, prezidentas Švedijos ir jūsų, ar jūs e, svarstote situaciją? Jei mano šalis būtų okupuota ir mane okupantas pavadintų teroristu, aš nežinau, kaip reiktų elgtis. Ar jūs ruošiate surenkti konferenciją Prahoje po Izraelio rinkimų, e, kad būtų pakviesti E, ir Izraelio, ir, ir arabų šalių, ir JAF atstovai, ir Palestinos atstovai, ir ar negalėtų ES imtis iniciatyvos, kad mes būtume pagrindiniai, o ne Amerika. Dėkui, tai buvo paskutinis e, klausimų raundas. Dabar suteikiu žodį ministrui atsakyti. important countries. Svarbios šalis kaip po tokios, aišku. Bet aišku, ant politinės situacijos e, gazos ruožė e, kontekste, tai Tai aš čia galėčiau pasakyti, kad ES bandė bendrauti su Sirija, kai kurios šalis ir Vokietijos užsienio reikalų ministras ponas Sarkozy vyko į Damaską. Na ir atrodo, kad Sirija sutiko su paliaubomis ugnies nutraukimu. Ir tai rodo, kad e, ne tik Hamas vadovai e, gazos ruožė sutiko su paliaubomis, bet ir Hamas e, aukščiausių rangų vadovais, kurie yra Damaskį ir aktyviai bendradarbiavome su Sirija. Taigi atrodo visi sutiko su paliaubomis ir tai rodo, jog tie ankstesni kontaktai ryšiai davė rezultatų. Iranas. Na, jo pozicija šiuo metu yra atsargi, bet, bet nėra jokių abejonių, jog Iranas yra vienas iš pagrindinių tiek Hamas, tiek ir Hezbollah finansuotojų. Tai yra gana aišku. Na ir, aišku, Iranas tokiu būdu turi rimtos įtakos. Galbūt e, politinė diskusija tarp ES Irane, su Iranu ir su JAV galbūt reikėtų mesti visus argumentus į svarstyklių lėkštę ir gal ko nors pasieksime ateityje. E, viršūnių susitikime tarp ES ir JAV. Aišku, bus kalbama apie Afganistaną. Mes giname demokratiją, e, ne, žmogaus teisės Afganistane ir tai yra mūsų užduotis. Mes žinome, kad e, mūsų pastangų Afganistane civilinė pusė yra labai svarbi. Ir Manau, kad tiek ES, tiek ir pavienės valstybės narys čia galėtų nuveikti daugiau. Nes galiausiai juk Afganistane mes giname savo pačių laisvę ir saugumą. To neturėtume pamiršti. Man rodos, tai buvo viskas. Pone Napolitano, jūsų klausimas. Manau, kad e, ypač svarbu stiprinti prezidento Bas pozicijas, ne vien tik tais okupuotose teritorijose, bet ir gazos ruožė. Tai iš tiesų ypač svarbu. Kaip jau anksčiau minėjau, tol, kol Hamas laikosi savo nusibrieštų ir pareikštų tikslų, tai mes tais negalime bendrauti. Mes žinome, kad e, jie turi rimtos takos gazos ruožę ir mums tikriausiai teks bendrauti, bet jūs tie, kurie bandro bendradarbiauti gazos ruožę, palaiko ryšius ir su tam tikrais Hamas atstovais bet e, oficialūs ryšiai su jais yra visai kitas dalykas. Ir turėtume laikytis tokios linijos. Kaip jau minėjau, kai kalbame apie rekonstrukciją, tai pirmiausia, ji bus aptarta konferencijoje, kurią vasario mėnesį yra numatęs surenkti Egiptas ir tikimės, kad e, mes galėsime prisidėti prie tos rūkcijos atstatymo. Viduržymio jūros regiono sąjunga. Manau, kad e, su pr Prancūzija kaip ir pirmiausia šalimi buvo pasiektas labai geras sprendimas. Prancūzijos ir Sarkozy vaidmuo tikrai nebejotinas ir labai svarbus. Ir tie susitarimai, kurie buvo pasiekti tarp Egipto ir Prancūzijos galioja, nepriklausomai nuo to, kas dabar pirmininkauna. Vėlgi, sugrįšiu prie pono DAF klausimo. Na taip, žinau, kad Junktinė karalystė su IRA jau pradėjo anksčiau bendrauti prieš jiem, atsisakant teroristinės veiklos. Bet kaip ir žinome, jūs e, tai darėte per tarpininkus, per tarpinės organizacijas, o aš čia kalbu apie oficialius ryšius. Ir oficialius ryšius te galėsime su Hamas užmėgsi tik po to, kai atsisakys teroristinės veiklos ir tikslų. Na, mes žinome, kaip masto Hamas, ką jie galvoja, kas pas juos yra svarbus asmenis, Mes palaikome tam tikrus ryšius, bet negalime palaikyti oficialių ryšių. Tai yra svarbu žinoti ir suprasti. Na, manau, kad kvartetas dirba tikriausiai geriau nei kad manoma. Na ir taip, aišku, šiuo metu kiekviena kvarteto šalis tengiasi prisidėti prie taikaus sprendimo artimuosiuose rytuose. E, vasaros pradžioje vyks kvarteto susitikimas Maskvoje, galbūt galima bus surenkti ir anksčiau parengimąjį susitikimą, priklausomai nuo situacijos. Bet manau, kad kvartetas ir toliau išlieka naudinga priemonė, kaip viena iš diplomatinių priemonių, kurios padėtų spręsti artimų rytų problemas. Na, šiuo metu nėra ES pajėgų ir laivų vietoje. Bet kai kurios pavienės valstybės narės yra įsipareigojusios, kaip pavyzdžiui, Ispanija, Prancūzija, galbūt Vokietija. Na, dėl jos nežinau. Gal jos įsipareigos teikti pagalbą, pavyzdžiui, atlikdamos, patruliuodamos gazos ruožo pakrantės. Taigi, tai nebus e, Europos Sąjungos sprendimas, o pavienių valstybių narių sprendimas ir pastangas. Na ir tikriausiai pačios valstybės narės savo parlamentuose turės aptarti šios klausimus pas save namuose, o ne Europos parlamente. Guantanamo. Na, tai aišku, skubus klausimas ir man susidarė įspūdis, kad e, naujoji JAF administracija, kad ji iš tiesų ketina nedersin uždaryti šį, šią apgailėtiną kalinimo vietą. Aišku, išlieka Gvatanamo kalinių klausimas ir man JAF administracijos atstovai nurodė, jog e, bus kreiptas tiek kai kurias valstybės narės Europos Sąjungoje, taip pat ir į Australiją, su prašymu priim, priimti pas save ankstesnius Guantanamo kalinius. Na, aš norėčiau sužinoti iš JAV, kiek jį pati su, ketina jų priimti ir po to galėsime tęsti diskusijas. Mes jų nesulaikėme tų žmonių, nei kaliname kalėjime ir todėl ne mes turime spręsti tą problemą. Bet, bet aš aš negaliu uždrausti nei vienai valstybei nariai padėti JAF įspręsti šią savo pačios problemą. Ponas Landsbergis klausė dėl raketų. Tai yra dėl raketinio gynybos skydo. Tai tas skydas gintų ir NATO sąjungininkus, o taip pat ir Europos žemyną. Ir aš norėčiau priminti, kad šis gynybos skydas taip pat gintų ir Europą. Na taip, reikia suvokti, kad jis gins uh, Europą pagal savo konstrukciją, pagal savo technologijas. Ir aišku, nemažą JAV kontinento dalį, Amerikos žemyną dalį. Na, ir tas gynybos e, skydas taps ir NATO saugumo architektūros dalimi. Tai yra tikrai privaloma ir svarbu ir nebejoju, kad to pavyks pasiekti. Aš neminėjau kad ignoruojame Rusijos e, protestų. Aš žinau, kad rusai, e, jų kariškiai labai protestuoja dėl jiems iš gynybos skido iš išplaukiančių grėsmių. Na ir tai bus tik viena ribota teritorija. Čekija bus tik radaras, ne raketos. Mes jų patys irgi nenorime. Ir vėlgi šis skydas nėra nukreiptas nei prieš Rusiją, tos e, raketos, kurios bus dislokuotos Lenkijoje, jos nebus skirtos užpoliams, jos bus skirtas tik tais e, raketoms numušti ir joms sunaikinti. Ir kai apte, kalbame apie šį klausimą, turime žinoti ir techninius aspektus. Na, tai mūsų gynybos ateityje klausimas. Ir kai apie jį kalbame, turime suvokti, jog yra keletas šalių centrinėje ir rytų Azijoje, kurios jau dabar turi brandolinį ginklą arba bent jau jos ruošia jį. Ir todėl mes neklystume jeigu sukurtume prieš raketinius gynybos skydus, kurie galėtų uh, padėti numušti ne tik tais trumpalai vidutinės distancijos raketas, bet ir ilga tolimų distancijų raketas. Aš manau, kad yra geriau pasiruošti laiku. Ir manome, kad galbūt pavojus iškils nebūtinai dabar, bet gal po dešimties metų šis klausimas tikrai taps aktualiu ir iki to laiko mes jau būsime pasiruošę. Radaras bus e, sukonstruotas Čekijos Respublikoje prieš dislokuojant raketas Lenkijoje. Visą tai užtruks keletą metų ir ir visa sistema pradės veikti greičiausiai tik tais antro dešimtmečio pabaigoje. Na, kaip žinau, kad kai buvo nu, nuspręsta atitinkamas sistemas kurti, kurti Danijoje ir Junktinė karalystėje, e, karalystėje, tai Tai nemanyčiau, neprisimenu, kad e, Junktinės karalystės ar Danijos vyriausybės e, aptarinėjo šį klausimą su kitais partneriais Europoje. Jie tiesiog įrengė pas save tuos skydus ir viskas. Ir tai tikrai šie skydai gynybos sistemos yra svarbus um, gynybos ateityje elementas ir prašyčiau su parlamentu sutikti su tuo kaip su faktu. Ačiū. Thank you, Minister, you have, uh, covered, uh, Dėkui, ministrė, jūs apžvelgėte labai platų klausimų spektrą. Ar kas nors dar liko neatsakyta? Ko gero, sako ministras. Europos komisijos pirmininkas, aišku, gali pasisakyti ir čia ne mes sprendžiame dėl konferencijos Prahoje artimųjų rytų procesui. Reikia pasižiūrėti, kaip vystysis įvykiai, jei paliaubos, ugnies nutraukimas neatsinaujins ir jei partneriai bus pasirengę tokiam susitikimui mes taip pat būsime pasirengę jį suorganizuoti. Taip pat neaišku, kiek dalyvaus JAF administracija. Kai aš buvau, e, kitą mėnesį vyksiu į Vašingtoną ir e, pasakysiu jiem, kad naujoji administracija neturėtų uh, daryti tų pačių klaidų, kokias darė Bušo administracija, netidėti artimųjų rytų problemų. Ir aš suprantu, aišku, kad dabartinė administraciniai e, ekonominė būklė yra pats svarbiausias klausimas. Dėkui gerbiamas ministrė, tie klausimai, kurie buvo jums pateikti, aiškiai rodė, kad jūs turėtumėt būti pasiryžęs išspręsti visas pasaulio problemas. Tikimės, kad jūs išspręsite bent jau pusę tų problemų. Linkime jums kuo didžiausios sėkmės, pirmininkaujant ir tikimės dar susitikti su jumis ateityje. Ačiū. Turkijos? No. So, e, Kolegos, dar turim šiek tiek darbo, kurį reikia nuveikti šią popietę. 17 darbo tvarkės punktas svarbiausių bendros užsienio ir saugumo politikos aspektų ir esminių pasirinkimo klausimų 2007 metų ataskaita. Pranešėjas yra ponas Volskis, mūsų pirmininkas šios dienos. Suteikėme žodį jam. Šis pranešimas tai yra kaip ir metinė ataskaita, pabandyti įvertinti bendrą užsienio ir saugumo politiką kurią vykdo taryba, mes pabandėme į šį e, reikalą pažvelgti kitaip, daugiau pareikalauti iš tarybos, labiau sufokusuoti ir strategiškai orientuoti, o mažiau daryti aprašomojo pobūdžio ataskaitą. Mes prašėme tarybos, kad jinai mums nepateiktų e, kokį tai atliktų darbų katalogą, o kad strategiškai uh, m, mm, apžvelgtų m, mm, bendra užsienio ir saugumo politiką. Šioje ataskaitoje atsižvelgta į daugelį jūsų pozicijų ar pakeitimų, kurie buvo pateikti ir jie visi virsta 14 kompromisų. Jei į kažką nebuvo atsižvelgta, tai nebuvo padaryta ne todėl, kad aš nepritarčiau jums, bet dėl to, kad keitėsi e, šios ataskaitos mm, kaip ir formatas ir bandėme skirti didžiausią dėmesį tiem dalykam, kur ES aktyviai dalyvauja ar kur galėtų dalyvauti. ir nebandėme įtraukti tokių pakeitimų, kurie susijęs su tam tikrų susirūpinimu atskiroje srityje, nes tokių būtų labai daug tada. Ponas Januškevič pasiūlo atkreipti dėmesį į Aziją. Mano kompromisiniam variantė į šį pasiūlymą nebuvo atsižvelgta. Ir mm, turint galvoje dialogą su taryba, Aš parengiau 14 kompromisinių pakeitimų. Pirmasis yra transatlantinė darbo tvarkė, antrasis principai ir vertybės, kuriais remsis Europos saugumo strategija. E, šioje srityje ne į visus klausimus atsižvelgiau, nes paraleliai rengiamas pono Fogelio pranešimas. Fogau pranešimas. Šeštasis pakeitimas Bosnija Hercegovina, septintasis rytų partnerystė. Taip pat e, ryšys tarp rytų bendradarbiavimo ir Jodosios jūros bendradarbiavimo programų. Devintasis Rusija, ES, Rusija ir Gruzija, toliau vidurio rytai. Nematau čia koordinatoriaus iš socialistų frakcijos, galbūt reiks balsuoti atskirai. 12-13 dėl Afganistano, o 14 pakeitimas atsižvelgia į biudžetų komiteto pasiūlymus dėl finansinių dalykų susijusių su BUSP. Norėčiau padėkoti už labai puikų bendradarbiavimą, kalbėjau su visų frakcijų šešėliniais pranešėjais ir, paban, kaip jau minėjau, pabandžiau atsižvelgti į visas pastabas, išskyrus tas dvi, kurių neįtraukiau, kurios galbūt būtų um, geriau, jei būtų Europos saugumo um, strategijos ar saugumo ir gynybos politikos pranešime. Nes e, jei mes įtrauktume tuos pakeitimus čia, tai tada labai išsiplėstų mūsų, mūsų pranešimas. Mes šioje, šiame pranešime kalbame apie tarybos darbo metodą ir tarybai toks mūsų požiūris yra primtinas. Mes nenorėjome čia labai plačiai leistis, leistis į įvairius klausimus, nenorėjome visko paliesti ir aptarti visų smulkmenų. Taigi tiem kolegom, į kurių pastabas nebuvo atsižvelgta. Noriu pasakyti, kad aš pritariu jų pozicijai tiesiog e, šioje ataskaitoje, šiame pranešime jom ne visai tinkama vieta. Su taryba mes bendradarbiavėme ir svarstome horizontalius klausimus ir taryba e, dalyvauja aktyviai šiame dialoge ir komentuoja mūsų Europos parlamento poziciją ir pakeitimus. Tai yra, mes ne tik esame informuojami tarybos, bet tam tikrą prasme prisidedame ir jos užsienio politikos, užsienio ir saugumo politikos formavimo. Ir manau, kad tai ir yra mūsų darbo pridėtinė vertė. Tai tiek norėčiau pasakyti šiuo klausimu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju. Dabar pereikime prie diskusijų socialistų frakcijos vardu. Madam Kopan, dėkoju. Mūsų šešėlinio pranešėjo nėra. Aš pabandysiu atspindėti jo poziciją. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Sarijus Volski už mm, pateiktą darbą, taip pat už norą siekti kompromiso. Ir taip pat norėčiau padėkoti už konstruktyvius kompromisinius pasiūlymus. Mes manome, kad turint galvoje tos kompromisus, tekstas daug labiau subalansuotas Pirmiausia, dar norėčiau pasakyti, kad situacija pagerėjo keturiose sritise. Pirmiausia, tai rytų dimencija. Reikia e, siekti konkrečių žingsnių, e, siekiant geresnių rezultatų Rusijoje, nepamirštant aišku ir tų klaidų, ir tų nesėkmių Kitas dalykas yra euro ir viduržėmė jūros politika. E, jinai labai gerai atsispindi tekste ir taip pat kalbama apie labai e, svarbu EMPA vaidmenį. E, trečiasis dalykas - Afrika. Mums labai svarbu, kad būtų paminėta įvairių politikų, įvairių, įvairių, įvairaus pobūdžio politikos uh, Afrikoje įgyvendinimą, ne tik dalyvavimą kariniuose konfliktuose. Ketvirtoji dalis - Latino Amerika, asocijuotos e, e, partnerystės sutartis. Tačiau dėl vieno punkto mes nesutarėme su pranešėju, tai yra Izraelis ir gazos ruožo klausimas, turint galvoje dabartinę situaciją. Mes manome, kad tai kaip paminėti santykiai su Izraeliu, e, to nepa, nepakanka. Dėl to mes prašome, kad 20a e, punktų dėl pateikto mm, kompromisinio e, pasiūlymo būtų balsuojama atskirai dviem dalimis. Kiti klausimai - Bosnija, Hercegovina arba rytų dimensiją mūsų nuomonė turėtų būti svarstomi gili, giliau, nors mes aišku suprantame, kad čia yra bendro pobūdžio ataskaita, bet kuriuo atveju mūsų frakcija patenkinta jūsų darbu ir norėtume dar kartą padėkoti ir ponui Sarijus Volski už bendradarbiavimą ir įvairių frakcijų sekretoriatams už bendradarbiavimą. Užbaigsiu pateikdama žodinį pakeitimą naujam 22a paragrafui apgailestauja, kad sustojo, e, kad nevyksta pro, procesas viduržėme jūros ir ES e, srityje, turint omeny situaciją Gazą ir siekiant e, bendro tikslo taikos E, artimuosiuose rytuose. Ponas Lagendi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip ir e, šešėlinė pranešinė, ponė Birho anksčiau minėjo, manau, kad pranešime yra daug gerų elementų, pavyzdžiui, įsipareigomas nusiginkluoti, e, veiksmingas daugiašališkumas ir bendros gynybos politikos skatinimas, tačiau po jūsų žingos ne visai suprantu, kodėl jūs nesižvelgėte kai kurios pateiktus pakeitimus, nes manau, kad jie yra labai svarbus. E, kodėl netraukite jūsų svarbės pastraipas? Pateiksiu keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, 52 pakeitime mes nurodėme, kad e, bet kokia partnerystė e, Kaukazos rytėje neveiks, jeigu nebus neįspręstas Kalnų, Kalnų Karabaho e, klausimas. E, ir tai tikrai labai aiškus faktas, bet jūs pažymėjote minusą ties šiuo pakeitimu 79 pakeitimas, kur apgailestaunama, kad Kinija nutraukė bendravimą su Dalai Lama. Tai yra bendrai pat palaikoma nuosaiki parlamento pozicija, kurią palaiko ir kiti Na, sutinku, kad mūsų 30 pakeitimas yra kiek kontroversiškas. Mes tenais siūloma e, peržiūrėti ES teroristinių organizacijų sąrašą. Mes siūlome ką nors išbraukti, bet tiesiog pažiūrėti, ar šis sąrašas pasitvirtina. Na ir tai remiasi ir kai kuriais teisingumo teismo sprendimais, kaip pavyzdžiui, kritikuojama toks atvejis, kai, tarkim, organizacijos nori būti išbrauktos iš sąrašą, tai tuomet sąrašas turi būti peržiūrėtas ir aš manau, kad šį klausimą turime kelti ir parlamente. Būtent dėl šių pakeitimų siūlyčiau permastyti ir galbūt juos įtraukti jūsų pranešimą. Na ir galiausiai noriu atkreipti dėmesį į klaidelę dėl Kosovo penktame kompromisinė pakeitime ten nurodyta, kad Eurojuleks e, misija, apie kurią kalbėjome šiandien ryte, pasakyta, kad ji yra neutrali. Na ir atrodo iš tiesų, iš pirmo žvilgsnio per pirmą skaitimą taip ir atrodo, tačiau Bankimur uh, ataskaitoje yra labai atsargios formuluotės. Ten pasakyta, kad e, skėtinė organizacija yra neutralios pozicijos, bet tai nepasakyta, kad Juleks laikosi neutralios pozicijos, todėl tikrai prašyčiau jūsų kompromisinėme e, pakeitime išbraukti tą nuorodą į neutralią padėtį ir e, Juleks. Ponas Mladivokas. Um, Dėkui, ponė pirmininkė turėjau du pakeitimus ir džiaugiuosi, kad tas dėl Afganistano įtrauktas į kompromisinį uh, pakeitimą. Ir nereiktų suprasti, kad mes norime diskusijų, e, dėryb, dialogos tom frakcijom, visom frakcijom Afganistane. Tiesiog norime, kad jos liautųsi smurtauti. 72 pakeitimas dėl ES politikos Irake. Pirmiausia, parama demokratinių institucijų kūrimo procesui ir į jų leks e, misijos paramai, kuri, e, kaip jūs minėjote, buvo pratesta. Tikiuosi, kad pranešėjas taip pat rekomenduos e, komiteto nariams, kad būtų pritarta šiam pakeitimui. Dėkui. Aš kalbėsiu apie 67 pakeistą mm, pakeitimą, kuris yra dešimtasis kompromisinis variantas 20a. Tai susijęs su situacija Gazoje ir Izraelyje, kai Ir noriu pasakyti, kad kiek aš žinau, yra konsensusas visų politinių frakcijų, kad mes turime skirti didžiausią dėmesį humanitariniai situacijai ir rekonstrukcijai, o tarybai jau turi komentuoti dėl politinės padėties tai buvo sutarta frakcijose parlamente ir dėl to aš prašysiu, kad 10 kompromiso 20 A punktas būtų persvarstytas. Dėkoju. Pone Neits. Aš kitaip supratau tą pakeitimą aš supratau, kad mes tiesiog mm, suformuluosime taip, kadangi, kadangi, kadangi, kadangi Europos parlamentas kol kas dar neišreiškė savo pozicijos dėl tolimesnių santykių. Taigi, tiesiog uh, reiktų taip suformuluoti šį dalyką, aš nepritariu poniai Ivaškovai, Ir norėčiau, kad ta m, mm, pozicija, dėl kurios mes sutarėme praėjusią savaitę, ir išliktų, kad parlamentas kol kas dar neišreiškė pritarimo. Toks būtų mano požiūris ir mano frakcijos požiūris. Pone Ivaškova, lietuvių vertėjų kabina norėtų paklausti, ar kas nors klauso vertimo į lietuvių kalbą.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 Pone Ivaškova, mes pakeisime, kaip siūlė ponia Ivaškova ir kolegos, jei mes apie tai nekalbėsime. And that's, that's all. Thank you. Thank you if, if that's all, I just remind you that we will be voting on this report tomorrow morning. Let's go out to, uh, now to our next item, European Security Strategy and ESDP. I can see our rapporteur, Mr. von Wogau, I give him the floor. Herr Vorsitzender, ver verehrte Kollegen, äh, Gerbėmiai kolegos, äh, rengiant saugumo strategiją buvo tam tikrų sunkumų, kad taryba peržiūrint saugumo strategiją, darbus pabaigė tik tai praėjusiu metu pabaigoje ir dabar reikėjo dirbti remintis tam tikromis nuojautomis ir e, numanomais pakeitimais, kuriuos galėtų pateikti taryba. Mes dėkingi pirmininkaujančiai valstybei, su kuria labai glaudžiai bendradarbiavome, nuolat palaikėme ryšius ir buvome reguliariai informuojami. E, ir buvo galima daugiau mažiau numatyti, kaip atrodys tarybos pasiūlymai. Kitas sunkumas buvo susijęs su um, devintuoju straipsniu, čia aš dabar pereisiu prie kompromisinių pasiūlymų, pirmininkaujantį Prancūziją turėjo tam tikrų ambicijų. Ir yra ženklų, kad pasibaigus E, Prancūzijos pirmininkavimo laikotarpiui, kuris pasibaigė labai nenoriai. E, ambicijas, žodis, žodį ambicijas gal, galime keisti žodžiu am, iniciatyvos. Pagrindiniai elementai mano pranešime yra tokie, yra pateikta daug pakeitimų pasiūlymų, kurio, kuriems aš pritariu, esu pateikęs ir savo asmeninių pasiūlymų, taip pat yra kompromisinių pakeitimų pasiūlymų. E, todėl e, aptarsiu trumpai vis esminius pranešimo elementus. Pirmiausia, faktas, kad ES saugumo strategija buvo peržiūrėta. Mano nuomonė buvo tikrai teisingas žingsnis, reikėjo prisitaikyti ir e, prie tam tikrų e, pokyčių, kurie įvyko pastaruoju metu. Viename iš straipsnių e, yra kalbama apie tai, kad Kiekviena administracija pradėdama e, saugumo strategijos peržiūrą e, visuomet e, turėtų aprašyti, kaip ta strategija buvo įgyvendinama iki tol, tai yra kas penkerius metus strate, saugumo strategija turėtų būti peržiūrėta kiekvienos ES valstybės narės administracijos. Taip pat e, e, faktas, kad mūsų Europos saugumo strategija yra e, e, sustelkusi ir didelį dėmesį teikia civiliniai saugai. Aš manyčiau, kad mes turėtume pasinaudoti galimybę, kad NATO šiuo metu taip pat peržiūri savo saugumo koncepcijas ir pateiks savo pasiūlymus Strasbūrė ir Kelyje ir po metų mes e, turėsime e, konkretų pasiūlymą dėl tos NATO saugumo koncepcijos ir dabar mes turėtume pasistengti e, suartinti NATO ir ES šiame kontekste. Kitas svarbus elementas mano pranešime yra susijęs su ES interesais. Aš manau, kad ES puoselėja tam tikras vertybės, kurias turi ginti ir taip pat interesus E, savo piliečių interesus, kuriuos privaloma ginti, tai yra išorės sienų apsaugos interesai, kovos su terorizmu būtinybė, e, kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu, taip pat aplinkosaugos e, dalykai. Tai yra tokie elementai, kurie yra įtraukti į mano pranešimą. Taip pat turime ir straipsnį dėl Rusijos ir Gruzijos konflikto E, yra teigiama, kad e, Rusijos elgesys Gruzijos atžvilgių buvo e, neadekvatus. Be abejo, Gruzija taip pat yra padariusi klaidų ir pranešimo projekte yra parašyta, kad Tomas Ilveso reikalavimas E, konkretizuoti NATO strategiją siekiant apginti e, Baltijos valstybės iškilus atveju. Ir tai yra e, svarbus elementas taip pat mano pranešime. Kitas punktas susijęs su energetika, taip pat priešraketinė gynyba. Ir laikomasi labai skirtingų nuomonių mūsų komitete. Pavyzdžiui, išsakoma nuomonė, kad priešraketinės gynybos sistema e, nebus, jos ne, nebus ketinama įgyvendinti Europoje e, pasikeitus administracijai Junktinėse valstijose. Tačiau aš dar turiu tam tikrų abejonių, ypač išklausius da, e, ministro Švarcenbergo šio klausimu. Kolegos kūnė pakeitimo pasiūlymas 60, e, numeris 62 taip pat yra labai svarbus kuris čia tekstas perima e, formuluotės tas, kurias pasiūlės, e, pasiūlė praėjusiomis savaitėmis taryba. Tai yra, kad 60 tūkstančių kareivių, karių turėtų būti įmanomi e, per 60 dienų dislokuoti e, jautriame regione. Ir taip pat tam tikri pajėgumai, kuriuo, kuriais turėtų pasižymėti ES tokio pobūdžio E, ginkluotosios pajėgos. Taip pat ir kalbama apie planavimo, e, misijų įgyvendinimo, vykdymo e, struktūras, bendradarbiaujant civilinėme ir karinėme lygmenyje. Iš tai atsakingas mūsų, mūsų atstovas E, kuris yra būstinės vadovas Briuselėje ir taip pat tarybos e, gynybos e, taryba. Pabaigoje noriu paminėti savoką, kurią dažnai vartojo Hans Gert Pöttering. Tai yra, tai yra Synchronized Armed Forces Europe Tai yra, kad mes turime atsižvelgti į karių socialinę e, situaciją, tai yra tų karių, kurie yra siunčiami iš ES į e, pavojingus regionus, e, kuomet vyksta bendros operacijos ir kuomet nukenčia kariai ar blogiausio atveju žūsta Aš manau, mes visi žinome, kad situacija labai dažnai būna e, skirtinga, labai nevienareikšmiška ir e, nevienodai pavojinga. Ir aš manyčiau, kad ES turėtų e, konkrečiau apibriežti karių statusą tokių misijų metu. E, tam tikrus e, strategijos e, aspektus turėtum, tam tikri aspektai bus konkretizuoti ateinančios Europos parlamento kadencijos metu, išleidus, kuomet komisija išleis baltąją knygą šios čia tema. vyk iki šiol prieš parengiant ir rengiant tokios e, Baltosios knygos išleidimą e, vyko labai plataus masto viešosios diskusijos. Aš manau, kad e, mes Europos lygmenių tikrai galime pasiekti labai daug, kadangi vykstant viešiems, viešoms diskusijoms dėl Europos bendros saugumo ir gynybos strategijos, E, manyčiau, mes daug skaidriau, sparčiau ir efektyviau gyvendinsime visus mūsų nusistatytus tikslus šioje srityje. Socialistų frakcijos e, šešėlinis pranešėjas šio klausimo yra Helmut Kuhn. Prašau. Tiesiog laiko taupimo tikslais keturi dalykai. Tam, kad nebūtų sudaryti tas neteisingas įspūdis, aš atsimiau savo pirmą pakeitimą nes nematau politinės valios vengti dubliavimus, kas buvo ankstesnių rezoliucijų atveju. Taigi, rytoj trečią sykį mes tarsi pakartosime trečią, trečią sykį pakartosime tą patį reikalavimą. Ir nemanau, kad nuo to padidės jos svoris. Antra, e, nepakankamai geros formuluotės. jeigu bus kibernetinis karas bus vartojamas, tai, tai turės pasiekmių, pavyzdžiui. Mes tarsi sakome, kad tai karas ir tokiu būdu reikia atsakyti karo veiksmais. Jeigu taip, tai, tai galiu palinkėti geros kloties. Antra. 15, 15 pastraipą, kurioje minėjo pranešėjas. Mes atsižvelgiame į Baltijos valstybių uh, e, rūpeščius. Mes taip darome, bet aš kalbu angliškai, nes kyla įvairių problemų. Aš negaliu visko kartoti, mes turime tik 45 minutės. Antras. Vėlgi, netinkamos formuluotės. Jeigu mes norime elgtis kaip nuolat veikintis NATO parlamentas, kaip kai kas norėtų. Ir norėtume, kad NATO sukurtų konkrečius gynybos planus, tai tarsi tai reikštų, kad Baltijos valstybėms grėsia lotinė karinė grėsmė. Jeigu tai mes darysime, tai sugrįšime į 8 ir 70 metį. Nes e, tokia retorika gali paskatinti ir veiksmus. Nes e, tai tarsi sustiprinti ir jų, tų Baltijos šalių grėsmės suvokimą. Taigi mes su ponu Dafu parengėme pakeitimą, kurį dabar ir perskaitysiu. Mes atsižvelgėme Baltijos šalių rūpė, susirūpinimą ir nėra aiškaus patvirtinimo iš NATO šalių ir valstybių narių dėl transatlantinės sutarties penktos straipsnio pažydimo. Aš manau, kad tai nuramins Baltijos šalis. Svarbus įsipareigojimai pagal penktą straipsnį, mes juos palaikysime, bet toliau nežingsime. Toliau gynybos radaras. Na, aš taip suprantu, pasituaciją sutinku štai kaip ir aš ne vienintelis tai taip matau. E, prezidentas Obama greičiausiai panaudos savo lėšas kitoms, kitoms reikmėms nei trečios, ketvirtos kartos e, skydams. Ir nėra jokios informacijos apie konkrečią grėsmę iš Rusijos ir Irano pusės. Ir mes socialistai. Na kągi, mes kaip socialistai mes ne votuosime, nevetuosime gynybos ginklą, jeigu kiti jo norės, na kągi, mes su tuo sutiksime. Na ir mes labai atsargiai, bet vis dėlto esame už šį projektą. Ar jūs manote, iš tiesų manote, kad šiuo metu, praeis dienai po prezidento Obamos inauguracijos, ar jūs tikrai tikite, kad galite pastatyti kor, savo Tai lažinti savo lėšomis dėl to, kad ponas Obama toliau tęs šį projektą. Ačiū. Thank you, Helmut. Dėkoju Helmutai Andrew Duff, liberalų vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponė Karlui von Fogau už tai, kad jisai sustiprino e, pranešimo projektą jis dabar kritiškiau kalba apie tarybos ir valstybių narių nesėkmes įgyvendinant tuos siekius, kurie buvo numatyti 2003 metų saugumo strategijoje. Mes turime kritiškai žiūrėti į tai, kad nepasiekta tinkamo, tinkamos pažangos ypač turint galvoje, kad didėja, mm, per 12 paskutinių mėnesių labai padidėjo saugumo problemų visame pasaulyje. Ir pranešėjas e, savo meistriškai paruoštose kompromisiniuose pakeitimuose sėkmingai tą įgyvendino. Ir čia aš turiu meni, kad antrajame kompromisinėme pakeitime galima uh, pasveikinti Prancūziją dėl e, Europos saugumo ir gynybos politikos. Ir kad mes e, reiktų kritiškiau žiūrėti į tai, ką pasiekė Prancūzija įgyvendinant Europos ir saugumo gynybos politiką, tačiau kritikos strėlių negalima nukreipti vien į Prancūziją. Ir be to, Britai elgėsi per daug šaltai ir nelankščiai atsakydami į tuos iššūkius, kuriuos, su kuriais sugebėjo susidoroti prancūzai. Man dėl to labai gaila ir aš tikiuosi, kad Britanijos, Junktinės karalystės vyriausybė vyriausybės pozicija, kalbant apie Europos saugumo ir gynybos politiką, taps lankstesnė ir pozityvesnė. Dėl Baltijos valstybių aš pritariu, pilnai pritariu ponui Kūne ir tas žodinis pakeitimas, kurį jis pasiūlo, mano nuomonė, yra visiškai pakankamas ir neturėtų Kremliaus būti vertinamas kaip provokacija. 30 paragrafas dėl priešraketinės gynybos sistemos šiandien e, ponas Švarcenbergas neįtikino manęs, kad priešraketinės gynybos sistemos dislokavimas Lenkijoje ir Čekijos Respublikoje yra laiku ir politiškai tinkamas. Jis buvo mm, padarytas be jokių konsultacijų su ES kitomis šalimis partnerėmis. Ir mano nuomonė, ta sistema dar nėra visiškai aiški. Ypač e, kad ponas Kūnė sakė, kad prezidentas Obama sakys savo inauguracinę kalbą, jau pasakė, ko gero, savo inauguracinę kalbą ir parlamentas neturėtų, mm, neturėtų išreikšti kokios nors konkrečios savo pozicijos šiuo klausimu tą mes turėtume padaryti tinkamu laiku. Tada, kai situacija išaiškės, kai jinai bus aiškesnė negu kad yra dabar. Dėkui. Pone Lagendik, žaliųjų frakcijos vardu dėkui, ponė pirmininkė po diskusijų su Angelika Bėja, mūsų frakcijos e, šešėlinė pranešėja, turbūt nenustebinsiu pranešėjo pasakydamas, kad mes nelabai palankiai žiūrime į šį pranešimą. Reiktų pagalvoti, kas daro e, Europos saugumo ir gynybos politiką tokią ypatinga ir išskirtinė ir to mes nerandame šiame e, pranešime, bet tą mes randame poni, pono Arivatanen e, pranešime apie va, NATO vaidmenį e, saugumo struktūroje ir jo pateiktas apibrėžimas, mano nuomonė, turėtų būti Europos saugumo e, ir gynybos e, politikos pranešime. Dėl to man taip pat neaišku, kodėl e, E, pranešėjas atsisako įtraukti tokias koncepcijas, kurios nėra nei kokios nors labai mm, ekstremalios, nei žalios, tai yra saugumo koncepcija, tai yra 55 ir 67 pakeitimai. Man nesuprantama, kodėl mes negalime įtraukti šios koncepcijos į Europos saugumo koncepciją strategiją ir taip pat aš nesuprantu, kodėl mes čia net neminime brandolinio ginklo nes neplatinimo sutarties, kur yra labai svarbi nusiginklavimo srityje ir diskusijos dėl to, ar Rusija ir JAF neturėtų pagalvoti apie mm, atominį nusiginklavimą tokios diskusijos vyksta už Europos Sąjungos, už Europos parlamento durų. Ir man keista, kodėl pranešės atsisako įtraukti šiuos dalykus į, į pranešimą ir mūsų frakcija balsuos prieš. Tobijas, prašom, UE. Ačiū. Pranešėjas minėjo vieną įsiminę problemą. Tai yra, kad Ir visos frakcijos, ko geros, dėl to sutinka, kad Europos saugumo strategija ar jos išplėtimas įvyko tada, kai šis pranešimas jau buvo rengiamas. Ir dėl to e, dabartinė situacija, kurioje dabar mes esame atsidūrę, e, sunkiai atsispindi šiame pranešime. Todėl norėčiau, kad mes aiškiai pabrėžtume, jog įvyko tokios aplinkybės. Ponas Kūnė kalbėdamas apie 63 pakeitimą, e, kurį jisai pateikė, e, manyčiau, visiškai teisingai e, pabrėžia tuos dalykus. Nes aš manau, kad mes turime aiškiai pasakyti, kad Europos parlamentas šiame procese nebuvo tinkamai įtrauktas į tą procesą, neturėjo galimybės jame tinkamai dalyvauti. Man buvo įdomu, ponia Vogau, kad 20, kalbėdamas apie 20 e, pakeitimą, kurį pateikė kolegė BR, e, pirmoje dalyje jūs pritarėte e, pateiktam pasiūlymui, o dėl antrosios dalies, kur, kuria kalbama apie tarptautinės teisės ir tarptautinės humanitarnės teisės principų laikymasi, jūs atmetate šią formuluotę. Tai man kelia netgi tam tikrą šoką, nes tai yra labai gera, geras, geras tekstas, gera formuluotė ir aš tikiuosi, kad rytoj mums pavyks draugė su socialistais, liberalais ir žaliaisiais e, vis dėlto e, balsuoti ir patvirtinti šį aspektą, e, šį pakeitimą ir šią konkrečią pakeitimo dalį, kadangi tai yra labai svarbi e, politinė teisinės rytis. Dėl parlamento kontrolės Aš manau, kad tai yra vienintelis punktas, e, dėl kurio mes visokiojopai pritarėme. Įdomus yra įdomiai išdėstytos formuluotės dėl Gruzijos, kur kalbama, e, kad e, reikia ES reaguoti į konfliktus. Tačiau aiškiau neapibrėžiant, tarp, tarp kokių šalių tie konfliktai vyksta ir aš manau, kad ne tik mūsų frakcija, bet ir kitos frakcijos visai pritartų tos formuluotės konkretinimui. Dėl e, antiraketinės gynybos e, pastabos pateiktos pono Kūn mums yra visiškai priimtinos ir tikiuosi, kad daugia su kitomis frakcijomis mes jas patvirtinsime balsuojant. Dėl e, brandolinio ginklo su, e, neplatinimo sutarties, mums taip pat yra priimtinas e, pasiūlymas. O iš principo šis pranešimas yra, eina netinkama linkme mūsų nuomonė civilinės, karinės, e, civilinio ir karinio bendradarbiavimo būtinybė yra iš tiesų akivaizdi čia yra kalbama, tačiau čia yra didesnis dėmesys skiriamas būtent kariniam elementui ir mums tai yra visiškai nepriimtina. Mes nenorime, kad ES e, didelį dėmesį ar esminį dėmesį skirtų kariniams veiksmams. Ir ko gero mūsų frakcija rytoj prieš balsavimą paprašys e, E, atsižvelgti į būtent mūsų frakcijos pateiktus pakeitimus ir tikėsime, kad jie bus e, balsuojant paremti ir kitų frakcijų. Dėkoju. Dabar e, pasibaigė frakcijų pozicijų aiškinimas, dabar individualus nariai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Fogau už jo pranešimą ir pats pranešimas, ir pasiūlyti kompromisai yra labai geri, tai geros rekomendacijos ir gera analizė komisijai ir tarybai. Norėčiau atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Note two things in this report. Um, firstly, that the combined effects of the increasing of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 thank you very much. we have two more speakers. mr. meyer pleiter is first. Gracias, presidente. Para complementar, para complementar. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau papildyti. Eh, decir que eh, la estrategia europea de seguridad. Norėčiau pasakyti štai ką. Turėtume formuoti tokią užsienio uh, politiką, kad ji būtų pra pragmatiška. Uh, ir kol kas šiuo pranešimu esame dar labai nutolę nuo pragmatiškos politikos, kuri e, tiek mūsų visuomeniai, tiek ir e, pasauliui suteiktų galimybę prisimti vadovaujantį vaidmenį. Kita vertus, mes norime prisimti lyderio vaidmenį. Na, Priešingai. Anglai sako zero armament. Mhm. Nesiklausydami į svarbių asmenų nuomonę, pavyzdžiui, kaip tai buvo padaryta Münchenė, kad visi dalyvybiai mane, kad skirdami vienu procentu daugiau lėšų galima būtų įspręsti bado problemą ir ne vienas nenori žengti šiuo keliu. Na ir tikrai visi pasisako už karinių lėšų didelinimą ir visas NATO kompleksas, karinis kompleksas, didžiausias e, karinis kompleksas, jeigu jis ką nors davė, va, Tai pavyzdžiui, škirsti kelią išpoliams, tai galvodami apie rugsėjo 11 įvykius, turime pripažinti, kad tos funkcijos NATO neįvykdė. Nuo 90. Tai, tai NATO bandė reaguoti karinėmis priemonėmis į tokius iššūkius kaip terorizmas, migracijos rūtai ir panašiai. tai reikia pripažinti, kad tai nėra tas dalykas, ko žmonijai reikia 21 amžiuje. Karas gazos ruožė parodė, jog mums reikalinga sava gynybos politika. Kai Izraelio armija nutarė siekti savų tikslų, mes supratome, kad mums reikalinga gynybos politika. Mes kaip frakcija esame prieš šį kelią. Mes, socialistų frakcija, esame prieš tai, kad mes leistume, jog e, JAV karinės struktūros mums primestų savo valią ir čia neturėtume dėti kažkokių pernelik dėlių vilčių naują administraciją. Jeigu mes norime savos europinės gynybos politikos, tai ją turime patys ją kurti. Mes turime daugiau siekti nusiginklavimo, labiau gerbti tarptautinę teisę ir mums reikėtų gynybos aspektus atskirti nuo karinių aspektų ir todėl mes balsuosime prieš šį pranešimą. O taip pat balsuosime ir prieš pranešimą dėl NATO vaidmenis. Dabar ponas Landsbergis. Thank you, Chairman. I com... Dėkui, ponė pirmininkė, visiškai nepritariu su pakeiti, žodiniam pakeitimui, kurį pateikė ponas Kūnė. Kaip ir ki, daugeliu kitų pakeitimų, kurie liečia Baltijos valstybės, nes jie parengti remiantis tokia idėja, kuri atrodo buvo parašyta Lefonteno. Fonteno jei būtų balsu, e, jei jūs būtumėt atakuojami, tai jūs būtumėt kalti. Netaip seniai Gruzija buvo pateikiama kaip visiškai esanti kalta, e, nes prarado okupuotas teritorijas. ir e, Gruzija dabar paliekama be jokių naujų gynybos priemonių, nes to nori Kremlius. O daugelis valstybių galėtų teikti ginklus Gruzijai. Todėl, kai sakoma, kad nereikia skaitytis su Baltijos valstybėmis, nors mes remiamės solidarumo ir kitomis europinėmis vertybėmis. Ar suprantate, ką siūlote? Po kibernetinės atakos ir kai Londone buvo nužudytas Britanijos pilietis, worried eh, and is now planning and thinking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 galbūt suteiksiu jums žodį, dar turim 18 minučių. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Yra labai svarbu strategiškai klasifikuoti ir su, su, įvertinti, kokią strateginę reikšmę turi šis pranešimas. Ir aš manau, mes neturime kai kurių dalykų painioti, Pranešimas turi būti skaitomas labai įdėmiai, atsargiai. Ten yra rašoma, kad Europos Sąjungai reikia e, užtikrinti piliečių saugumą ir žmogų, žmonių, apsaugoti žmogaus teisės. Ir e, jeigu e, iškyla būtinybė, būtina sistemą peržiūrėti, peržiūrėti tos, tą mechanizmą, jeigu kiltų koks nors pavojus Europos Sąjungai, Reikėtų apžiūrėti, kokias galimybės turi ES, kokias galimybės gali pasiūlyti NATO. Ir reikėtų įvertinti, kokias bendras, bendrus karinius ir gynybos pajėgumus e, e turi ES. Realybėje dažnai yra taip, kad visos 27 valstybės narės re, rėmė šiuos tikslus E, priimdamos Europos saugumo strategiją. Šiame pranešime yra daug e, teigiamų aspektų, ponė pirmininkė. Europos Sąjungos saugumo interesai yra išdėstomi, aprašomi e, pokyčiai pastarojų metų, santykiai su Rusija. Taip pat kalbama apie pajėgumų Europos Sąjungoje didinamą, taip kaip to reikalauja mūsų piliečiai. Ir, ponė pirmininka, yra visiškai aišku ir neginčitina, kad yra kontroversiškų temų pavyzdžiui, priešraketinės gynybos sistemą. Mes turime neužmiršti, kad e, tik dabar e, valdžią perima naujasis e, Junktinių valstybių prezidentas. Daugelį dalykų galime kritikuoti, tačiau bet kokiu atveju pranešimas yra labai aiškiai išdėstytas, su tuo niekas negali ginčytis. Rytoj komisija apsispręs dėl poros ar trejeto dalykų, dėl kurių nesutarėme ir mes. Tai yra dalykai susijęs su šiuo pranešimu. Ir komitetas savo nuožiūrą priims sprendimą. Ir aš manau, kad būtų didelė politinė klaida reikalauti politinės kontrolės saugumo ir gynybos politikoje ir Europos parlamentui nepri, nepri, nepri nepriėmus atitinkamo pranešimo. Uh, pranešimo, kuriame ir kalbama apie parlamentinę tokios saugumo politikos kontrolę. Piliečiai taip pat nori, kad būtų užtikrintas jų saugumas. Todėl svarbių dalykų neturėtume painioti su netokiais reikšmingais. Ponas Karol von Vogau, gal galite apibendrinti? Dėkoju visiems už šią diskusiją. Manau, kad e, dėl, e, e, įvertinus visus pateiktus pakeitimus yra poras ar trejetas punktų, kurie yra gana ginčytini. Ponui Kūniai norėčiau pasakyti, kad iš tiesų kad tai, ko jis reikalavo, galbūt yra visiškai pagrista, tačiau neįmanoma dabar pakeisti. Ir dėl to tai, tai atsispindi dabar pakeitimų pasiūlymuose. Dėl kibernetinio karo, manau, kad e, gal ir būtų įmanoma pasirinkti kitą savoką. Kibernetinis karas gal nėra ideali savoka, tačiau e, dar reikėtų pamastyti ir susėsti su kitais kolegomis, pažiūrėjau, kolega Dimitra Kopulus ir aptarti, kokios būtų įmanomos kitokios formuluotės. Manau, kad rasime sprendimą. Baltijos valstybių klausimas yra pora dalykų Vogau e, pakeitimo pasiūlymas aiškiai kalba apie tam tikrą planavimą, o pono kūnės pranešim, e, pakeitimas taip pat labai panašiai skamba. Tačiau e, konkretūs piliečiai, kurie gyvena ES, ko gero tokio teksto nelabai suprastų. Aš pasisakau už aišku tekstą. Ir ir, e, ir, ir labai už konkrečias diskusijas šiuo klausimu. Ir jeigu tos e, diskusijos neįvyks, tuomet galbūt reikėtų e, pritarti pono kūnės pakeitimui. Dėl priešraketinės gynybos vyroja labai skirtingos nuomonės. Šiandieną girdėjau pona Švarcenbergo ir jisai sakė, jog dar nėra visiškai aišku, kaip naujoji Junktinių valstybių administracija dabar elgsis. Jeigu tokia priešraketinės gynybos sistema bus įkurta, uh, tuomet mums reikia stengtis atitinkamai ir e, tinkamai apsaugoti ir apginti ES interesus. Toks būtų mano pasiūlymas. Dėkoju kolegai DAF už jo pastabas. Manau, kad pirmininkaujant e, e, Prancūzija pirmininkavimo laikotarpiu labai gerai dalyvavo, stengdamasi susidoroti su ir išspręsti e, Gruzijos konfliktą. E, e, Ji taip pat išsprendė daugybę kitų problemų, e, daugybę kitų e, aspektų, kurie buvo labai svarbus jos pirmininkavimo laikotarpiu. Dėl savokos human security čia taip pat yra labai laikomasi skirtingų nuomonių. Aš pasisakau už tokią savoką, nes, aišku, aš prieštarauju tam, kad būtų e, iškeliama ir pabrėžiama e, karinio, e, karinių pajėgumų stiprinimo būtinybė. Ir dėl to reaguoju kolegos Pliugio pasisakymą šio klausimo. Aš manau, kad mums čia iš tikrųjų reikia rasti tinkamą savoką, tinkamą apibriežti dėl e, Gruzijos konflikto. E, mano pirminėme pranešimo variante Gruzija iš vis nebuvo minima, tačiau dabar stengiuosi situaciją pakeisti, pateikiant atitinkamą žodinį pakeitimą ir vedant formuluotės, kurios galbūt nėra tokios e, švelnios, kokios yra, buvo pateiktos man iš kolegų pusės. Na, bet aš tikiuosi, kad rytoj iš ryto mes turėsime galimybę apie dar neišspręstus klausimus pakalbėti ir e, kartu priimti sprendimą. Dėkoju. Balsavimas rytoj. Ir dabar pereikime prie trečiojo pranešimo kuris susijęs su mūsų prieš tai svarstom, svarstytų pranešimų NATO vaidmoje saugumo struktūroje, žodis pranešėjui, pori, ponui Vatanen. Kiek laiko duodate? Penkias minutės? Mes iš viso turim 10-12 minučių. Arba galime jį apsvarstyti ryte iš ryto. Ko gero, aišku, būtų daugiau prasmės tą padaryti. Ne dėl to, kad aš čia toksai svarbus, tiesiog šis pranešimas tiesiog jam reiktų daugiau laiko. Aš sutinku, sako pirmininkas, tai yra svarbi tema. E, perkeliame ryt rytui, taigi pradedame ryt 9 ryto po Nivatanien pranešimų. O dabar važiu, visi einam žiūrėti Obamos inauguracijos per televizorių. Viso gero.